Good morning, colleagues. I'm going to be... Labas rytas, kolegos. Pradėkime dirbti nuo bendrosios e, diskusijos e, susijusios su mūsų šiandienos tema. Tik norėčiau priminti, kad e, nėra slovakų ir kai kurių kitų kalbų vertimo dėl išteklių trūkumo. Be abejo, šis e, klausimas vidaus e, saugumo bendradarbiavimo ir teisingumo srities yra gana techninio pobūdžio. Komisijos pasiūlymai dėl abiejų e, sprendimų ir reglamento dėl e, tam tikrų laisvės saugumo ir teisingumo ir vies teisės aktų, policijos bendratarbiavimo ir teisminio bendratarbiavimo e, teisės aktų panaikinimo. E, komisija įvertino Šengeno teisės kodeksą policijos bendradarbiavimo ir teismų bendradarbiavimo baudžiamosiuose bylose srityje ir buvo nustatyta, kad kai kurie teisės aktai yra nereikalingi yra pasenę dėl to, kad jie buvo pakeisti kitais teisės aktais arba buvo laikino pobūdžio. Ir po to komisija pateikė trijų pasiūlymų paketą, kad panaikintų tuos nebereikalingus teisės aktus. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad gruodžio mėnesį koordinatoriai susitarė rekomenduoti patvirtinti e, atitinkamus pranešimus pagal supaprastintą procedūrą. Suteiksiu žodį komisijai, kad jį pristatytų šiuos pasiūlymus. Tikriausiai dabar jau suteiksiu žodį komisijai, taigi gal komisija norėtų juos e, pristatyti ir kitas savo pastabas aš pateiksiu vėliau po komisijos pristatymo. Komisija, prašom. Thank you, Mr. Chair. Ačiū pirminkė. Ačiū už galimybę pristatyti šiandien komitetui komisijos pasiūlymus dėl e, trečiojo ramščio nebereikalingų teisės aktų panaikinimo. Kaip e, žinote, Ši e, komisijos iniciatyva yra skirta tam, kad būtų patobulinta teisinė sistema, taip pat, e, kad būtų veikiama pagal 36 straipsnį. Šis e, darbas pagal 36 protokolą prie Lisabonų sutarties vyksta dviem kryptimis. Visų pirma yra numatyta, numatytas pereinamasis laikotarpis trečiojo ramšio teisės aktams. E, jis buvo iki 2014 metų lapkričio, o e, kita darbo kryptis e, yra Jungtinės karalystės neprisijungimas prie 36 protokolo 10 straipsnio. Visi žinome, kuo baigėsi darbas su Jungtinė karalystė ir dabar į tai nesigilinsime. Dėl pirmosios krypties pasakysiu, kad komisija įdėmiai analizavo visų šių teisės aktų taikomumą, nes labai svarbu užtikrinti aiškumą susijusi su ES teisės aktais. Trečio ramšio teisės aktai policijos bendratarpiavimo ir teisminio bendratarpiavimo baudžiamosiose bylose srityje yra labai svarbu, kad um, tinkamai e, veiktų ES teisingumo ir saugumo erdvė. E, todėl būtina, kad tuos teisės aktus tinkamai gyvendintų valstybės narės. 36 protokole 9 straipsnė yra patvirtinta, kad sąjungos um, teisės aktų teisinis poveikis uh, kai jie buvo priimti iki Lisabono sutarties įsigaliojimo, um, bus įsaugotas, um, kol tie teisės aktai nebus panaikinti arba pakeisti. Uh, ir dabar viskas yra derinama su Lisabonos uh, sutartimi, procedūra atsižvelgiama ir į Teisingumo teismo įgaliojimus ir komisijos įgaliojimus. Bet e, vis dėlto, kaip minėjote, pirmininkė yra teisės aktų, kurie jau yra pasenę, jie nebeveikia arba tiesiog nebėra aktualūs e, dėl jų laikino pobūdžio, dėl e, to, kad juos pakeitė kiti teisės aktai. Na ir komisija pradėjo šią išvalymo procedūrą, kad nustatytų tuos nebereikalingus teisės aktus. E, pernai e, pradėjome šį procesą, kad informuotume Europos parlamentą ir valstybės narės, kokių pasiekimų sulaukta pagal trečiąjį ramstį, kalbant apie teisinį tikrumą. 2014 m. birželio mėnesį buvo paskelbtas atitinkamas komunikatas, kuriame buvo paaiškinta, kad buvo išnagrinėti teisės aktai policijos bendratarpiavimo ir teisminio bendratarpiavimo baudžiamosiuose bylose srityse ir nustatyti teisės aktai, kuriuos būtų galima panaikinti pasibaigus pereinamajam laikotarpiui. Taigi pernai lapkričio mėnesį komisija patvirtino trys pasiūlymus e, dėl 24 teisės aktų panaikinimo. Pasiūlyme vieną reglamentą e, susijusi su nešengeno trečiojo ramščio teisės aktais, e, tai vidaus reikalų generalinio direktorato kompetencijos sritis ir e, vienas teisės aktas teisingumo generalinio direktorato kompetencijos sritis. Taip pat buvo pasiūlyti, e, pasiūlyta panaikinti keturis e, vidaus reikalų generalinio direktorato teisės aktus ir teis, 12 teisės aktų teisingumo srityje. Šie pasiūlymai yra aptariami nagrinėjami pirmininkaujančiosios valstybės draugų darbo grupėje taryboje pagal 36 protokolą valstybės narės įsakė savo pastabas dėl pasiūlymų panaikinti šiuos teisės aktus. Po nagrinėjimo e, taryba pasiūlė pakeisti dviejų teisės aktų pavadinimus, kad jie būtų nebe sprendimai, o reglamentai. Ir e, taip pat trijų pasiūlymų pavadinimus pasiūlė pakeisti bei įtraukti papildomai keturis teisės aktus baudžiamojo teisingumo srityje. Ir komisija pasitarusi nusprendė, kad gali pritarti tarybos pasiūlymams. Bet norėtume pabrėžti, kad komisija iš pradžių nesiūlė panaikinti 2008 metų tarybos pagrindų sprendimo 978 e, dėl įkalčių rinkimo, įrodymų rinkimo. Ir um, svarbiausia priežastis um, buvo tai, kad uh, komisija mm, vis dėlto nusprendė, kad techninių požiūrių būtų neteisinga laikyti šį teisės aktą pasenusiu, nes uh, jis uh, nebuvo panaikintas atitinkama direktyva. Taigi pagrindų sprendimas bus dar taikomas dviem valstybėms narėms, kurios uh, E, nėra prisijungusios prie Europos tyrimo orderio teisės akto. Pagal reglamento antrąjį straipsnį e, yra imamas veiksmų ir uh, numatoma toliau taikyti e, šią procedūrą, e, kai e, vyksta tam tikri baudžiamieji procesai, kad būtų ir toliau taikomas sprendimas dėl Europos įrodymų rinkimo orderio. Taigi, kai kurie teisės aktai pagal pirmąjį ramsti lieka galioti, kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas įgyvendinant šiuos teisės aktus. Lauksime e, tolesnio bendradarbiavimo su Europos parlamentu, tvirtinant šiuos pasiūlymus dėl šių pasenusių teisės aktų panaikinimo. Tikimės, kad teisės aktų leidėjams ir praktikams e, tuomet sistema bus e, aiškesnė ir norime taikyti supaprastintą procedūrą, kad šie teisės aktai būtų patvirtinti kuo greičiau. Ačiū pirminkė. Norėčiau pasteirauti pirmininkaujančiosios valstybės, ar ji Nu, norėtų pristatyti tarybos paužiūrį į pasiūlytus pakeitimus. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Po komisijos įžangos e, praktiškai neturiu ką be pridurti. Tikrai taryba dirbo ties šiais teisės aktais, kaip paaiškino komisija. Ir taryba susitarė pakeisti teisės aktų tipą Tai buvo, atrodo, geriausias pasirinkimas. Taip pat e, sutarėm kai kuriuos papildomus aktus įtraukti, kaip minėjo komisija. Norėtume e, pasenusių teisės aktų sąrašą papildyti e, susitarimu dėl eismo avarijų. Mm, taip pat mm, teisės aktą, kuris e, net ir nebuvo įsigaliojęs ir taip pat e, siekiama panaikinti Europos įrodymų rinkimo orderį, nes jis taikomas tik dviejose valstybėse narėse. Šią savaitę ketvirtadienį visą tai turėtų patvirtinti Koreperas, nuolatinio atstovų komitetas ir labai tikimės, kad po to galėsime tęsti darbą, aptarti šiuos pasiūlymus kartu su jumis, kad susitartume. Dėkuoju. Um, Labai ačiū. Mm, klausydamasis, ką pasakė komisija, kaip pranešėjas, noriu tik tai vieną dalyką tokį išsakyti. Uh, Prieš perdama žodį parlamentarams ir mūsų teisiniai tarnybai, aš pastebiu, kad yra vienas nenuoseklumas toks nedė, dėl teisinio pagrindo, kurie teisiniai aktai turi būti panaikinti. Tai yra tai, tai tarybos bendri veiksmai dėl mm, kovos su narkomanija ir priekyba narkotikais. Mm, um, teisės aktų panaikinimą. Aš nežinau, ar tikrai tinkama yra um, naikinti tokiu pagrindu direktyvą, reglamentą. Aš noriu paklausti komisijos ir pirmininkaujančios valstybės, gal jūs galėtumėte išsakyti savo nuomonę šio klausimu. Ačiū pirmininkė naikinamas aktas yra paremtas neteisėtas sutarties baze e, pagrindu, tai yra 23.1 straipsnių konkrečiai. Jis buvo parengtas tam, kad būtų galima patvirtinti harmonizavimo priemonės šioje srityje per, žinoma, įprastinius teisės aktų suvienodinimo mm, instrumentus, tai yra direktyva. Dabar mes naikiname šį konkretų tarybos bendrą sprendimą ir tikrai mm, nėra poreikio bendram teisės aktų suvienodinimo instrumentui. Reikia tik tai iš tikrųjų panaikinti tokį instrumentą tam, kad būtų galima užtikrinti tiesioginį teisės akto galiojimą. Ir vienintelis, aišku, čia galimas variantas yra reglamentas. Tai rodo teisinė analizė, kuri, kurią taip pat patvirtina ir tarybos teisinė tarnyba. Uh, komisija ir jos teisinė tarnyba. Man, ir manome, kad tai yra vienintelis būdas pasiekti to tikslo, tai yra mm, panaikinti tarybos bendrą sprendimą. Think... Ačiū. Norėčiau išklausyti mūsų teisinės tarnybos. Jei turite poziciją mūsų teisinės tarnybos, tai prašom. Ačiū pirmininkė, taip kaip komisija pas, paaiškino, pasiūlymo tikslas yra padaryti 24 aktus ir mm, pasenusių aktų naikinimas gali užtikrinti didesnį ES teisės aktų skaidrumą, prieinamumą ir aiškumą. Tai yra aišku sveikintinas žingsnis, tačiau yra tam tikrų problemų, kurias išryškino teisinė tarnyba, preliminariai išanalizavusi pateiktus pasiūlymus, visų pirma dėl teisinio pagrindo, o taip pat ir dėl. Um, Um, aktų formos, ką Jūs paminėjote. Visų pirma, dėl teisinio pagrindo. Komisijos teisinė tarnyba pasiūlė a, tris teisės aktus, kuriais būtų naikinami 24 a, aktai. Galbūt būtų galima naikinti ir kiekvieną aktą atskirai, pasiremiant atitinkamą teisinę bazę kiekvienam aktui, kas yra aktualu, nes dabar yra bendra teisinė bazė pasiūlyta visiems teisės aktams. Bet to reikia nepamiršti, kad komisijos parinkt parinktos teisinės bazės tinkamumas e, nu, reikalauja papildomos analizės. Reikia pasakyti, kad šių pasiūlymų tikslas yra panaikinti kai kuriuos pasenusius teisės aktus. Ir kiekvienas sąjungos aktas turi būti paremtas tinkamu teisės tinkamų teisinių pagrindų ir aišku, institucijos gali veikti tik tai pagal sutarčių suteiktas e, kompetencijas, tas ribas, kurias apibrėžia valstybės narės, kad būtų galima pasiekti sutartise nustatytų tikslų tiek kiek e, tų, kadangi šių teisės aktų tikslas yra tik tai panaikinti tam tikrus kitus teisės aktus, tai galbūt jie mažiau įtakoja valstybių narių kompetencijas, Tai galima ir tai atsižvelgti galvojant apie tai, kokį teisinį pagrindą parinkti tiems teisės aktams naikinti. Bet to kitas dalykas, aišku, yra tų teisės aktų e, tinkamiausia forma. E, komisija, ką pasiūlė ir taryba, savo bendraime požiūrėje pasiūlė, pakeisti, e, pasiūlė reglamentų pakeitimus. Yra dar ir trečias pasiūlymas ir vienas iš teisinių pagrindų yra 83 straipsnis ir Pagal tai, aišku, tik direktyvos e, gali būti priimamos ir taryba tą problemą išiškino, e, įtraukė konstatuojamą dalį, pasakydama, kodėl būtent šiuo konkrečiu atveju galima būtų panaudoti reglamentą, o ne direktyvą. Tačiau vis tiek šį pagrindimą dar reikėtų gėliau panalizuoti taip pat. Tai yra dvi pagrindinės problemos, kurias mes išiškinome savo pirminėje analizėje. Tai yra teisinis pagrindas ir teisinių aktų forma. Opinion. Ačiū. E, reikės, aišku, šitame analizės, mes prašysime formaliai jūsų nuomonės, e, kas iš narių norėtų pasakyti, bent vienas taip taip pat dar norėčiau ir dėl um, įrodymo orderio dar paskui komisijos pasitirauti. Pana Kirkaupui dabar žodis. Um, Pirmininkė, labai ačiū. Man atrodo, tai labai įdomis rytis. Akivaizdu, džiaugiuosi, kai pasenusios priemonės yra naikinamos. Tačiau man iš tikrųjų, mane tikrai labai sudomino tai, ką tik pasakė teisinė tarnyba. Nes tikrai norėčiau aiškumo dėl teisinio pagrindo. Juk naikinami 24 teisės aktai. Tik ką išgirdau, kad direktyvo reglamentų panaudojimas yra tas lasmas, kuris yra dabar aptariamas. Tai ar teisingai um, darau prielaidą, kad uh, tas lankstumas, kuris yra sėtinas su, su direktyva, galvojant apie jos įgyvendinimą, išliktų ir tuo atveju, kai uh, teisės aktas būtų panaikintas. Nes uh, Aišku, kad jeigu kažkas yra naikinama, tai negali būti kažkoks tik tai uh, atsitiktinis veiksmas, kažkoks priešokiais kažkas daroma. Uh, tai nėra tikrai tik tai paprastas panaikinimas, nes priešingą atveju, man atrodo, būtų daug painiavos sukurta. Uh, Tai aš noriu paklausti, juk tokiu būdu, mm, tai mes tai vadiname sutvarkymo, išvalymo procedūra, tai visiems patinka, kai viskas yra tvarkinga ir švaru ir gražu. Tai noriu paklausti, ar viskas dabar jau bus sutvarkyta, ar vis dar liks kažkokių problemų šioje srityje, ar nebus taip, kad dar liks kažkokių tai nesutvarkytų elementų, kuriems dar reikės vėliau taisomųjų priemonių. Ar iš tikrųjų tai yra toks procesas, kurio tikslas iš tikrųjų visiškai nuvalyti uždaryti visas lentynas ir nieko daugiau nepalikti po to, kai jau trečias ramstis dingo. Aš atsiprašau, kad gal taip tokius būkštavimus išsakau, taip atsargiai viską vertinu, bet aišku, gerai, kai viskas vyksta gerai, bet aš noriu mm, pasitikslinti, ar tikrai neliks kokių elementų, kuriuos paskui dar vėliau reikės spręsti. Our... Taip, nepamirštant mūsų ankstesnių diskusijų dėl 36 protokolo, aš nežinau, ar mūsų teisinė tarnyba, gal komisija visų pirma norėtų kažką pasakyti. Taip, gal, gal pirma komisija, prašom. Ačiū, pirmininkė. Komisijos teisinės tarnybos vertinimu, taip tiesa, 83 straipsnis sutarties Ir antra pastraipa kalba apie direktyvas kaip tinkamą priemonę čia. Tačiau, jeigu žiūrėtumėm į tikslą, kos yra siekiama, kodėl sutartyje yra kalbama apie direktyvas, tai yra siekiama valstybės narės apsaugoti nuo um, privalomų baudžiamosios teisės, teisės aktų primetimo iš europinio ligmens valstybėms narėms, kas būtų privaloma joms įgyveninti. Uh, Taigi tiesiog galvojame, kad jeigu yra priimami teisės aktai Europinių lygmenių, reikia turėti omenyje, kokia, koks yra kontekstas ir e, reikia turėti omenyje kad direktyva, ką, kokias galimybės suteikia ir kokios yra čia mm, ribos. Ir, uh, komisijos uh, Teisinė tarnyba galvoja, kad, galvoja, kad atsižvelgiant vis tik tai visus tas ribas ir, ir trūkumus, tai šiuo atveju tinkamas būtų reglamentas. Dabar dėl to, ką pasakė panas Kirkopas, uh, Komisija labai atidžiai išanalizavo ir peržiūrėjo visus teisės aktus iš trečiojo ramšio teisino ir mes galvojame, kad tikrai viską padarėme labai kruopščiai ir atidžiai, išanalizavome, kurie teisės aktai jau yra nebenaudingi, dėl to, kad jie buvo tik laikino tai-, taikymo ar dėl to, kad juos pakeitė vėlesni teisės aktai, mes atrodo viską nustatėme. Bet jeigu teisingai supratau jūsų klausimus, taip pat klausėte, ar nėra dar liko likusių kokių nors trečio ramšio teisės aktų, kurie dar yra taikomi. Taip, iš tikrųjų yra daug tokių teisės aktų, kurie dar yra taikomi, kurių nepakeitė vėliau priimti teisės aktai ir kurių um, taikymo trukmė nebuvo ribota. Uh, Mm, taigi tikrai nėra to, taip, kad jau visi iki Lisabonos primti teisės aktai, visi panaikinti. Tikrai daug yra dar teisės aktų išplaukiančių iš trečio ramščio, kurie galioja. Galvojant apie perinamą laikotarpį ir visą patirtį, iš tikrųjų visas šis senasis teisinas dabar irgi yra teisingumo teismo ir komisijos kontrolės. Pri, sritis ir yra peržiūrima iš tikrųjų, ar, ar visos valstybės narės laikosi tų prievolių, kurias nustatė būtent šie teisės aktai. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū, viskas aišku bent jau iš šių pirminių diskusijų, kad reikės tam tikrų pakeitimų. Taigi aš irgi teiksiu pakeitimus, gal kiti nariai taip pat, kai jau turėsime nu, formalią nuomonę iš parlamento teisinės tarnybos, tada galėsime, tikiuosi, nuspręsti, kokios tinkamos procedūros reikia laikytis. Tai gal tada galime baigti diskusiją šio klausimu. Ačiū kolegos. Dabar pereikime prie 13 darbo atvarkės punkto, tai yra metinė ataskaita dėl Europos teisėjų mokymo 2014 metais, tai yra komisijos pristatymas. Noriu pasveikinti ir jūri komiteto kolegas, kurie prisijungė prie šių diskusijų. Kaip žinote, Lisabonos sutartis mums suteikė teisinį pagrindą imti suderintų veiksmų dėl Europos teisėjų mokymo tiek baudžiamoje, tai civilinės teisės rytėje. 2010-2012 metų rezoliucijose parlamentas paragino sukurti Europos teisinę kultūrą, kuri yra būtina, norint kurti Europos teismų erdvę. Pas mus atvyko ponas Morilo, kuris yra baudžiamosios teisės skyriaus direktorius teisingumo generalinėme direktorate. Um, Aš tikiuosi, kad jis ateis pas mus į prezidiumą. As he approaches, I'll just introduce him. He will now present the 2014 annual report. Jis pristatys 2014 metų ataskaitą dėl Europos teisėjų mokymo. Um, praeitą gruodį buvo pristatyta ši ataskaita ir tikiuosi, kad galėsime aptarti tai ir 2011 metų tikslai nustatyti komisijos komunikate buvo pasiekti. Are you ready? Yes, please go ahead. So, Mr. Murillo, you have the floor. Taigi, ponia Murillo, žodis jums. Thank you, thank you, President. Thank you, Mr. Moraes. Ačiū. Kalbėsiu prancūziškai. Taigi, jums leidus pirmininkė, tęsiu prancūziškai. Mesdames et messieurs les membres du Parlement, Ponios ir ponai, gerbėmi Europos parlamento nariai, man tikrai didžiulė garbė būti čia, Europos parlamente. Atvykau čia, kad pristatyčiau ataskaitą dėl Europos teisėjų mokymo. Mes pateikėme Teisingumo ir vartotojų generaliniam direktoratui šią ataskaitą ir dabar norime pristatyti jūsų komitetui ir jūrų komitetui. Europos parlamente. Taigi mes įvertinome, kokia yra padaryta pažanga apmokant Europos teisėjų 2013 metais. Tikslas bendras buvo pasiekti tų tikslų, kurie nubrėžti, e, kurie turi būti pasiekti iki 2020 metų. Ir tie tikslai buvo nustatyti 2011 metų komisijos komunikate, kurio tikslas yra pas, padidinti piliečių pasitikėjimą Europos teismų sistema, suteikiant galimybės Europos teisėjus papildomai apmokyti. Uh, šio komunikato, koks buvo tikslas, buvo galvojama apie Europos teisėjų apmokymą, užsibrėžiant plačių užmojų tikslų, kad būtų galima Europos teismų profesionalus apmokyti Europinių lygmenių. Mūsų tikslas buvo užsitikrinti, kad bent pusė uh, teisingumo sektoriaus profesionalų, bent apie 700 tūkstančių teisės ryties specialistų būtų apmokyti iki 2020 metų. Kodėl, kodėl buvo galvojama apie šiuos mokymus, kodėl yra parengta ir mūsų ataskaita. Mm, mes galvojame, aš manau, jūs pritarsite man, kad Europos teisė neturi prasmės, jeigu ji nėra taikoma, jei nėra pasiekiama tų tikslų, kuriuos užbrėžė teisės aktų leidėjai tvirtinami teisės aktus. O aišku, reikia nepamiršti, kad ES 28 teisinės sistemos yra labai skirtingos. Taigi reikia mm, atsižvelgti į tai, kad Europos teisė yra labai specifiška, yra labai svarbi kiekvienam piliečiui ir ji turi būti tinkamai taikoma. Tam, aišku, reikia apmokymo, kad iš tikrųjų visos teisės ir prievolės išplaukiančios iš ES teisės um, būtų realybė. Reikia galvoti todėl apie efektyvę teisingumo sistemą um, labai svarbu, aišku, kad būtų ir tarpusavio pasitikėjimas tarp um, teismų, teisėsaugos institucijų darbuotojų sukurtas Europoje. Aišku, reikia galvoti apie formalius mechanizmus, tarpusavio pasikeimo mechanizmus, e, kurie yra būtini, e, norint užtikrinti tai, kad teisingumas būtų gyvenintas e, per sienas ir kad būtų pasikeimas pas teisingumu, kad būtų sukurta tikra Europos teisingumo erdvė. E, vis tik tai reikia konstatuoti, kad 70 tūkstančių teisės e, specialistų, tai teisėjai, prokurorai, advokatai, e, tribunolų darbuotojai ir taip toliau, yra didžiulis skaičius, kai galvojame apie jų apmokymą. Aišku, tai yra plačių užmojų tikslas, kuris turi apjungti visus lygmenis Europ, pradedant nuo Europos lygmens iki visų nacionalinių lygmenų, nes aišku, um, visų teisės rytyje dirbančių specialistų apmokymas visų pirma, žinoma, valstybių narių yra kompetencija. Ir reikia nepamiršti, kad reikia užtikrinti įstatymo viršenybę ir suteikti specifines kompetencijas mūsų e, teisės tie specialistams tiek baudžiamoje, tiek civilinėje e, sritis, e, teisės srityje. Ir žinoma, reikia nepamiršti ES sutarčių straipsnių. Atitinkama Europos komisija per savo komunikatą nusprendė, kad reikia užtikrinti Mm, tokį finansavimą, kad būtų galima apmokyti bent 20 tūkstančių teisės e, srities specialistų kas met. Aišku, tai yra greta to, kas yra daroma nacionaliniu lygmeniu. 2014 metų ataskaita, kur apžvelgiamas apmokiamas mm, šių teisės aktų specialistų, leido mums įvertinti, kiek yra pasiekiama tų užmojų, kokia yra daroma pažanga, kas yra daroma visų teisės srities institucijų, visų struktūrų ir tarnybų ir komisijos. Ir reikia pasakyti, kad tikrai um, teisės srities specialistų apmokymui uh, toms idėjoms sulaukta didžiulio e, palaikymo, politikų palaikymo visais lygmenimis, e, nes iš tikrųjų šis apmokymas yra labai svarbi priemonė sustiprinant bendrijos teisyno gyvenimą Europoje. Jūs, Europos parlamento nariai, taip pat skirite ypatingą dėmesį. Um, teismų sistemos darbuotojų apmokymams. Uh, Ir galiu pasakyti, kad ir komisija paskelbė, kad ji taip pat sieks dar labiau sustiprinti um, šios ryties apmokymą. Teisės ir tie specialistų apmokymas Europos lygmenių yra vienas iš prioritetų visoms ES institucijoms, tą galime konstatuoti ir tuo pasidžiaugti. Ir mm, Žinoma, kad Europos komisija ir atitinkamas generalinis direktoratas siekia savo įsipareigojimus įgyvendinti. Dabar, aišku, nuo užmojų pereita prie praktinio gyvenimo ir 2014-2020 e, metų e, laikotarpiu e, per 130 milijonų eurų bus skirta teisės šitie specialistų apmokymui. Tai yra apie 30 procentų biudžeto mūsų, tai yra labai svarbu. Didelė dalis to biudžeto bus skirta skirta apmokant, ap, ap, apmokėti tą, tos mokymus ir bus taip pat remiamos tokios priemonės, kurios anksčiau kurios anksčiau buvo numatytos tik tai teisėjų apmokymui ir dabar bus apmokymas toks, kad būtų galima pasiek, e, užtikrinti darbą per sieną. Bus 50,5 milijonų eurų skirta tokiems tikslams, tai, tai, kurie yra mūsų manimo esminis dalykas, tai yra kova su terorizmu, pavyzdžiui. Ir reikia reikia pasakyti, kad 2015 metais labai svarbi dalis bus skirta apmokymui mm, teisės ir ties specialistų būtų būtent toje srityje, kaip kovoti su terorizmu ir visuomenės radikalėjimu. Mes galvojame apie ateities veiksmus ir galvojame, kad iš tikrųjų kovojant su uh, um, visuomenės radikalėjimo, reikia tinkamai apmokyti mūsų teismų darbuotojus ir teisėjus, reikia nepamiršti taip pat to, kad uh, reikės remti įvairius projektus, kuriuose bus užtikrinamas bendradarbiavimas per sieną, tam, kad būtų galima daug, geriau kovo, daug efektyviau kovoti su terorizmu. Komisija įsipareigoja mm, išplėtoti būtent tą mokymo dalį e-justice mm, elektroninio teisingumo e, portalę mes galvojame, kad e, tai yra aktualu ne tik tai, ne tik tai teisės ir tie specialistams, bet visiems piliečiams. E, jeigu, pavyzdžiui, pilietis ieško notaro, advokato ar kito teisėčities specialisto, e, toks portalas, kuris bus skirtas šiais ryčiai konkrečiai, bus labai aktualus ir naudingas. Taigi tuo met žmonės galės lengviau susirasti jiems reikalingus teisės specialistus, e, kurie nebūtinai yra iš jų valstybės. Mes taip pat įgyve... aptarėme ir bandomąjį projektą, kuris buvo pasiūlytas ankstesnėje kadencijoje. Būtent galvojama buvo apie kokybišką teisingumą, kad būtų sustiprintas piliečių pasitikėjimas teisingumu ir mes aptarėme šio projekto rezultatus. Taigi, ponios ir ponai, kaip tos iniciatyvos atsispindi realiame gyvenime, kokie yra pasiekimai ir skaičiai, kuriuos aptarėme šiame, šioje ataskaitoje. Šios ataskaitos duomenys yra tikslesni ir jie rodo, kad tikrai esame gerame kelyje, kad pasiektume bendro užbriežto tikslo. 2013 metais daugiau kaip 90 tūkstančių teisės specialistų buvo apmokyta. Taip pat daugiau kaip 210 tūkstančių teisės ryties specialistų per pastaruosius trejus metus dalyvavo ir įvairiuose mokymuose. E, tai Manau, kad tikrai mes galėsime lengvai pasiekti to nustatyto tikslo apmokyti 700 tūkstančių teisėties specialistų iki 2020 metų. Mes apmokėme juos ir duomenų surinkimo e, srityje, mes, suteikė, mes taip pat padėjome mm, ir gerinti sistemas, kurios veikia valstybių narių lygmenių. Aišku, tos sistemos yra labai skirtingos, e, tokia yra realybė, bet reikia pasakyti, kad teisėjai ir prokurorai, aišku, yra svarbiausia e, kol kas apmokymo, apmokytų specialistų dalis. E, mes kasmet met teikiame finansavimą, kad būtų galima užtikrinti tą apmokymą. Ir tikrai labai svarbu yra akcentuoti tai, kad būtent projektai, per bendradarbiavimas per sieną, tas apmokymas, kuris apima visą ES, yra labai svarbus, galvojant apie piliečių pasitikėjimą teisingumu. Ir tokiu būdu iš tikrųjų kūriama bendra teisinė kultūra. Uh, mes galime kalbėti apie ilgalaikę sistemą, kuri leis užtikrinti um, teismų uh, gilesnį bendarbiavimą ir konkrečiose bylose. Uh, teisėjai uh, to, dirbdami kartu um, gali ir atrasti tai, kas juos vienyje, kokie yra bendri sąlyčio taškai, taip pat pamatyti ir sistemų skirtumus ir tai yra labai naudinga galvojant apie jų tolesnį bendradarbiavimą. Uh, Reikia paminėti taip pat ir a, Reikia paminėti taip pat ir vieną programą graikiškų pavadinimų. Iš tikrųjų, gal čia Tokios detalės galbūt galima paminėti prisimenant uh, istoriją ir mitus dėl tų karalių ir dievų, kas įvyko po, po jų mirties ir taip toliau, bet tai galbūt detalės svarbu yra kalbėti apie tai, kad teisėjai ir prokurorai iš įvairiausių ES valstybių narių um, dalyvauja bendroje programoje ir gali tokiu būdu pamatyti, kaip vyksta, kokios yra skirtingos sistemos, kokios yra skirtingos teisinės kultūros valstybėse narėse, gali pasidalyti patirtimi ir užmėgsti iššius. Reikia vis tik tai pasakyti, kad e, tai jie yra dar įvairių ir sunkumų įgyvendinant šiuos apmokymus. Pavyzdžiui, tarkime, kai kuriuose valstybėse narėse trūksta išteklių, kai kuriuose galbūt sunku yra užtikrinti teisėjo dalyvavimą dėl to, kad keičiasi, jie yra paskiriami nauji ir taip toliau. Mm, taip pat reikia paminėti, kad daugiau kaip 5000 notarų dalyvavo mokymuose. Tai yra apie 20 procentų šios specialybės atstovų. Tai yra labai svarbus skaičius, galvojant ir bendrai apie mm, civilinės teisės e, srities apmokymus, teisės srities specialistams. Mes manome, kad tokie mokymai duos labai e, didelės naudos. Be to mes galvojame ir apie advokatus, mes galvojame apie kitus teismų darbuotojus, aišku, reikia dar daugiau dėmesio skirti jiems. Ar pavyzdžiui, Taip pat reikia nepamiršti, pavyzdžiui, antstolių, tų kitų specialybių, kurie padeda dirbti teismams. Reikia nepamiršti tų, kurie yra, sakykime, priešakinėse fronto linijose, kurie atlieka didžiąją darbo dalį. Reikia jų nepamiršti, galvojant apie tolesnį šių mokymų plėtimą ir gyvendinimą. Uh, Bendrai kalbant, iš tikrųjų labai svarbus yra tie apmokymai, labai svarbu, kad buvo užtikrinta parama kad būtų galima finansuoti, nes tai labai svarbis rytis. Ir aš noriu pakartoti, kad iš tikrųjų e, čia visi dalyvauja ir valstybės narės, ir ES institucijos, ir teisės ryties specialistai yra apmokami, apmokomi mūsų visų bendromis jėgomis. Tai labai svarbu. Reikia toliau finansuoti tikrai kokybiškus mokymo per sieną projektus, bendarbiavimo per sieną e, projektus. Reikia užtikrinti tolesnę pažangą, stiprinant e, tuos ryšius, kuriuos mes jau matome, kad jie mesgasi šioje srityje. Ir uh, Labai svarbu nepamiršti to tikslo 700 tūkstančių teisės įties specialisto mokyti 2020 metų. Aš manau, kad mes tą tikslą pasieksime ir viršysime. Aš manau, kad e, visi galėsime pasidžiaugti rezultatais. Iš tikrųjų, ir Per savo rezoliucijas Europos parlamentas akcentuoja, koks svarbus yra teisryties specialisto apmokymas, kuriant bendrą teisinę ES erdvę. Ir aš jau minėjau tuos bandomosius projektus, kurie buvo gyveninami 12-14 metais. Ir mes tikrai akcent, informuojame visas valstybės narės, kaip svarbu yra užtikrinti teisės ryties specialistų apmokymą ES teisės rytyje. Mums tikrai reikia, kad tie apmokymai būtų kokybiškai ir mums reikia užtikrinti, kad tose mokymuose dalyvautų kaip galima didesnis vis augantis skaičius teisės specialistų. Um, tikrai uh, reikia užtikrinti, kad visi teisės šitie specialistai išmanytų ES teisę tam, kad, tiems, kuriems, e, kad, kad tie, kuriems reikia kreiptis dėl šios um, teisės, kurie susiduria su teismais, galėtų pasitikėti um, mūsų teisinę sistemą. Tai yra labai svarbu demokratijai ir mūsų piliečiams. Tai tiek pirmininkė. Pabaigai aš noriu pat tikinti jūs, kad e, užtikrinus visų e, suinteresuotų šalių bendrą valią mes tikrai pasieksime nustatyto tikslo. Aš tikrai labai norėčiau, kad jūsų kadencijos pabaigoje mes galėtumėm. Uh, galėtumėm uh, tikrai tame 66 kelyje pasidžiaugti, kad mes um, įveikėme daugiau kaip 2000 mylių, kaip Žekas Keruakas sakė. Europos parlamentas iš ties remia aukštos kokybės teisininkų darbą ir tikrai turime daug teisininkų dirbančių ir mūsų komitete. Matome, kaip baudžiamosios ir civilinės teisės rytis auga. Ir tikrai tenka susidurti su teisiniais dalykais skirtingose valstybėse, ne vienoje šalyje. Ir tas darbas tampa vis labiau kompleksiškas. Taigi tikrai būtina suprasti, kad mes privalome gebėti pasitikėti teisinėmis procedūromis ir iš ties būtina e, suprasti, kad jei nebus pasitikėjimo, viskas e, gali žlugti. E, tarp šalių yra daug netitikimų. Matome, kad yra daug skirtingų sričių teisininkų šalyse. Ir dabar turėtumėme užkelti savo tokius brandesnius klausimus – Jūs e, daug teisininkų mokote, bet turime kalbėti apie kokybę. Ar tie mokymai iš ties veikia? Jau pats metas tą brandesnį etapą pereiti. Taigi tokie būtų mano pamastymai. Ir dabar perduosiu žodį kolegoms ir tikrai mes remiame šią iniciatyvą ir pradėsime nuo Anos Gomes. Prašom. Dėkoju. Šties labai įdomi ataskaita ir labai svarbus darbas. Europos parlamentas labai remia e, šią iniciatyvą ir norėjau paklausti labai konkrečiai dėl keleto konkrečių aspektų, kuriuos e, paminėjote. Pirmiausia, sakėte, kad daugiausia dėmesio dabar skirsite teisininkams profesionalams, kurie dirba kovos su terorizmu ir ekstremizmu srityje. Tai yra išties labai svarbu ir norėjau paklausti, Kaip jūs galite, ar galite, ar turite galimybių dar įtraukti pagrindinių žmogaus teisų aspektą į šią sritį? Yra ir kitų tarptautinių žmogaus teisų instrumentų, priemonių, kurias mes privalome gerbti. Pavyzdžiui, mano šalyje mes labai dažnai pastebime, kad kad tarptautinės e, teisės priemonės, tarptautinės žmogaus teisės ginančios priemonės yra taikomas, tačiau galbūt ne, iki, ne visiškai taip stipriai, kaip norėtųsi. Taigi manau, kad labai svarbu apie tai kalbėti, e, apie žmogaus teisės, kai kalbame apie teisininkų dirbančių radikalėjimo ir terorizmo srityse mokymą. Dar vienas dalykas – kibernetinis mokymas. Ne tik terorizmo srityje, bet ir organizuoto nusikalstamumo srityje. Tai yra svarbu, kai kalbame apie pinigų plovimą, korupciją, terorizmą. Visur turime tą kibernetinį aspektą ir būtina organizuoti mokymus ir šioje srityje. Ir labai dažnai matome, kad specialistų Teisininkai dažniausiai neturi tokių specialių žinių ir dažniausiai nėra specialistų, kurie galėtų jiems patalkinti. Dar vienas dalykas – teisminis bendradarbiavimas. Turime suprasti, kad yra sistemų daugiausia baudžiamosios teisės srityse. Pavyzdžiui, jeigu yra įgyventinami. Yra toks dėl korupcijos vienoje šalyje gali kelti pasipiktinimą kitoje šalyje. Pavyzdžiui, Portugalijoje nieko nenutiko, kaip nors Vokietijoje buvo vykdomas tyrimas dėl korupcijos Vokietijoje, su kuria buvo susiję portugalų piliečiai. Taigi viskas vyko pagal Vokietijos teisę, nes pagal Vokietijos teisę galima uh, bausti ir taikyti būdžiamosios teisės priemonės trečios šalies e, piliečiams. Dar vienas dalykas dėl IST sistemos. Kaip teisinės profesijos arba kaip jūs arba jūsų apmokomi žmonės e, planuojate kovoti su šia žalinga e, sistema. Aš taip pat norėjau paklausti, matydamas e, lenteles, kurias pateikėte, kaip jūs nusprendžiate dėl dalykų? Kaip jūs, e, kokius turite procedūrinius dalykus? Mokote būdžiamosios teisės rytyje, procedūrinės teisės rytyje ir tada nusprendžiate įtraukti naują temą dėl terorizmo. Taigi kaip jūs nusprendžiate, kaip paskirstyti išteklius. Nes procedūrinės teisės, pavyzdžiui, praktika skirtingose valstybėse yra kitokia ir noriu paklausti, kaip jūs nusprendžiate. Ar atsižvelgiate į egzistuojančias aktualijas, ar naujus, teisės, naujus įstatymus, teisės aktus. Taigi norėjau papildydamas e, kolegę Gomes irgi už paklausti. O dabar e, žodis kolegijai. Bet. Ačiū. Europos parlamente, kalbėdami apie naują teisės aktą, visuomet sakome, kad mūsų pagrindinis principas, pagrindinis bendradarbiavimo principas yra abipusis pasitikėjimas. Ir abipusiam pasitikėjimui reikia e, dirbti kartu, kad jis egzistuotų. Ir šioje srityje dar reikia daug ką nuveikti. Reikia ne tik suprasti skirtingas teisinės sistemas, bet suprasti, kur mes turime suvienodinti ir kuriuose e, srityse dar padirbėti. Teisėjai turi žinoti, kokios yra sankcijos e, kitose valstybėse. Taip pat turi žinoti, kada galima atimti asmens laisvę, įkalinti žmogų. Mane šiek tiek erzina, kai aš girdžiu, kad visiškai skirtingų grupių teisininkai dalyvauja mokymuose, manau, kad reikėtų e, daugiausia dėmesio skirti teisėjams ir prokurorams. Kalbėti apie konkrečias sumas skirtas teisėjų mokymui ir prokurorų mokymui, bet Taip, aš suprantu, kad negalime kalbėti tik apie šias dvi profesijas, reikia kalbėti ir apie kitus teisininkus nežinau, galbūt sunkiau juos pasiekti, o galbūt e, trūksta susidomėjimo. Anksčiau turėjome nemažai teisės aktų susijusių su baudžiamąją teisę. reikėtų tam skirti dėmesio. Tai yra kitų, kitiems teisininkams nei teisėjai ir prokurorai bei a, e, dalykams susijusiams su būdžiamąją teisę. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad skirtingose valstybėse sistemos labai skiriasi, Europos Sąjungos, taip pat stebėti, kaip Europos Sąjungos teisės aktai yra įgyvendinimi kiekvienoje valstybėje. ir galbūt būtų galima kažkaip šiuos du aspektus sujungti. O nežinau, ar vienodas yra dalyvavimas e, skirtingų valstybių e, tose mokymuose. Dėkoju pirmininkė, labai įdomus pristatymas. Man įdomu, ar buvo bendradarbiaujama su teisininkų organizacijomis Europoje. Labai daug yra organizacijų ir jos jau turi savo mokymų programas. Pavyzdžiui, Anglijoje ir Velse mes turime mokymų programų ir dabar to užsijima komercinės organizacijos, taip pat universitetai. Ir kai kurie mokymai yra visiškai komerciniai ir mes labai, galime sakyti, paįvairinome šią sritį. Aš noriu paklausti, mm, kaip yra su šiais mokymais. Ar organizuojami kažkokie mokymai, ar yra, aš pats e, esu teisininkas esu advokatas ir norėjau paklausti, ar tos programos yra pasirinktinai pasirenkamos ar privalomos, kokia yra sistema. Taip, ataskaitoje e, nėra tokios detalios informacijos, kurios jūs klausėte. Taip, pirmininkė, dėl to aš ir klausiu. Tik norėjau pasakyti, kad Junktinės karalystės atveju e, ne visi reikalavimai yra patenkinami, galbūt tai galėtų būti priena iš priežasčių. O dabar žodis Sofija. Dėkuoju. Pirmininkė, atsiprašau, nebuvau salėje pristatymo metu, tai galbūt jūs jau apie tai kalbėjote, ką dabar paklausiu peržiūrėjusi ataskaitą, matau, kad yra ir gerų žinių, daug žmonių dalyvavo mokymuose, bet e, pažiūrėjusi į procentus ir laiką sugaišta e, mokymams, e, tai labai kuklų skaičiai. yra labai daug skirtumų taip pat tarp valstybių narių ir jeigu mes kalbame apie bendrą saugumo ir teisingumo erdvę, turime kalbėti ir apie vienodą kokybę, e, vienodą teis, teisės sistemos e, kokybę visose valstybėse. Nesvarbu, kokios tos skirtingos tos sistemos bebūtų. Ir man įdomu, ar jums atrodo, kad užtenka politinės valios valstybėse narėse dalyvauti? Nes man atrodo, kad neužtenka. Labai gerai, kad Europos komisija investuoja į tokias programas, bet juk ir valstybės narės suinteresuotos dalyvauti Čia buvo iškeltas e, profesinių organizacijų klausimas, jos taip pat turėtų būti suinteresuotos dalyvauti. Taigi reikėtų galbūt paklausti pačių profesijos atstovų ir jų organizacijų, kas jiems reikalinga. Taigi noriu paklausti, ką komisija planuoja daryti, kad paskatintų ir padidintų tą susidomėjimą iš valstybių narių pusės. Dėkuoju, ačiū už klausimus. O dabar kolegė Sabaras. Ačiū labai, aš taip pat pavėlavau į posėdį, taigi negirdėjau viso pristatymo. Gal mm, ne visai tinkamai paklausiu, tiesiog man e, būtų įdomu paklausti apie mokymą aplinkosaugos teisės aktų srityje. Ar vyksta koks nors mokymas šioje srityje? visoje Europoje šie klausimai yra sprendžiami labai skirtingai. Ką tik grįžau iš Ispanijos, iš vietovės, kur visai kitaip yra tvarkomasi su teisės aktais aplinkos saugos srityje. Taigi man visai įdomu sužinoti, kaip yra su mokymais būtent šioje srityje, nes yra labai skirtinga padėtis. Tai be abejo, mm, teisminis mokymas yra susijęs su politika, taip pat su įvairiomis procedūromis. Tikriausiai jūs galėsite atsakyti į šį klausimą, nes daugelis šio komiteto narių mm, turbūt būtų susidomėję išgirsti, mm, kaip yra su mokymais būtent e, procedūrinė prasme. manęs klausė apie teroristų išpolius e, Europoje ir e, ką galima būtų nuveikti šioje srityje, taikant e, komisijos strategiją. Norėčiau jūsų pasiteirauti, ar turite kokiu nors žinių apie veiksmingą darbą apmokant teisėjus šioje srityje ir užtikrinant kad būtų sprendžiamos terorizmo problemos. kad neplistų radikalizmas ar panašiai. Taip pat norėčiau pasirauti jūsų nuomonės, ar e, reikėtų plėsti Eurojusto ir kitų agentūrų bei kitų valstybių narių ir kitų šalių, tokių kaip Turkijos institucijų įgaliojimus. Ačiū dabar žodis jums, ponė. Ačiū labai pirminkę. bendro pobūdžio pastaba. Svarbiausias dalykas, pagrindinės tikslas, abipusis pasitikėjimas, ypač mm, kalbant apie tarpvalstybinės procedūras, tarpvalstybinėse bylose ir panašiai. Antras dalykas, prašau nepamiršti, kad Europos Sąjungos biudžetas vis dėlto yra ribotas, turime ribotų galimybių, ribotą biudžetą mokymams visoms profesijoms visose e, valstybėse narėse. Taigi yra bendras biudžetas. Ir e, žinoma, valstybės narės turi savo vidinių mokymo programų. E, yra bendratarbiaujama ir su advokatūromis valstybėse narėse ir panašiai. Tikrai nuolat turime bendradarbiavimo ryšių su advokatūromis, ypač Jungtinėje karalystėje ir kai kuriuose kitose valstybėse narėse. Būtent jos yra labai atvirai nusiteikusios ir nori dalyvauti įvairiuose mokymuose. Sunkumų žinoma yra, Turime e, duomenų susijusių su gana didelėmis problemomis ir būtent tose sritise rengiame daugiausia mokymų, e, tose sritise, kuriuose yra daugiausia palyginamųjų duomenų dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo. Ir man atrodo tikrai puikiai mintis, kai, tarkim, Vokietijos teisėjas vyksta į Prancūziją, Prancūzijos teisėjas vyksta į Lenkiją, uh, E, tam, kad e, tikrai e, dirbtų kaip europietis, specialistas europietis. Turiu patirties bendradarbiaujant ir su Ispanijos advokatūra. Svarbu, kad teisininkai, įvairių sričių specialistai dalyvauti įvairiuose mokymuose. Tarkim, yra mokymas dėl naujų dalykų šeimos teisės srityje. Ir e, žinoma, be nacionalinių teisės aktų yra ir ES teisės aktai šioje srityje. Uh, Taigi paprasčiausia renkti tokius didelio masto mokymus, turinčius e, tikrai tarp valstybinį poveikį tokiais atvejais. Gana sunku įvertinti e, visų šių mokymų valstybėse narėse nacionalinių lygmenių e, mastus. Jų rengiama tikrai labai daug ir jie paprastai yra susijęs su nacionalinė teisinė, su ES teisė, tai yra atskiri dalykai. Bet žinoma, mokymai yra rengiami, jie vyksta. Taip pat e, jūsų klausimas dėl e, skirtumų tarp procedūrinės, e, materialinės teisės ir panašiai. Dabar baigiame vidinę procedūrą, pagal kurią turėtume atrinkti projektus pagal 2015 metų kvietimą teikti pasiūlymus. Žinoma, turime atsižvelgdami savo tikslą nusistatyti prioritetus, jeigu kalbame apie kovą su terorizmu, turime turėti omenyje tikrąją tarp valstybinę dimensiją. Ir um, kaip tik šiuo metu e, vyksta jau paskutiniai šios procedūros, atrankos procedūros etapai. Turėtume e, konkrečiau apsispręsti dėl įvairių agentūrų dalyvavimo. Taip pat e, senioros Ponios Gomes e, klausimas. E, aš Jums pritariu. Pritariu tam, ką sakėt. E, klausimas dėl terorizmo, radikalizavimo, pagrindinių teisių gyvendinimą. Taip, žinoma, tai yra mums svarbiausias dalykas apie tai kalbėjo ir ponė Jimenez. Visose savo mokymuose kalbame apie kovą su teroristais, apie pagrindinių teisų gyvendinimą. Tai be abejo yra visų mūsų diskusijų mokymų šerdis pagrindas. Kas dėl klausimų, dėl kibernusikaltimų ir panašiai balandžio 28 dieną komisija paskelbs e, savo strategiją dėl Europos e, saugumo darbo tvarkės. Ir manau, kad ten rasite atsakymus į visus savo klausimus. Po balandžio 28-osios galime grįžti prie šios temos ir dar apie tai pasikalbėti. Kas dėl e, teisminio bendradarbiavimo organizuotų nusikalstamumo srityje, korupcijos srityje. Taip, esate teisūs, tai yra vienas e, iš svarbiausių klausimų. Kalbėjome jau apie tai, e, kai nagrinėjome Makovei pranešimą ir kitus pranešimus. Be abejo, turime čia vadovautis e, didelėmis ambicijomis tinkamai dirbti su pasiūlymu dėl finansinių interesų apsaugos, turime kovoti, kad pasiūlymai būtų pakankamai plataus užmojo, kad būtų galima veiksmingai kovoti su korupcija. Tam mums e, reikia tinkamos prokuratūros institucijos, kuri galėtų iš tiesų pradėti e, tyrimus, apginti ES finansinius interesus. Tai e, klausimas, kurį šiandien be abejo nesigilinsime, kitą kartą aptarsime įsameu. Mm, į ponios Jimenės klausimą jau atsakiau, kai kalbėjau šiek tiek apie kovą su organizuotų nusikalstamumu, terorizmu. Taip pat verta būtų kalbėti apie prevencinę politiką susijusią su radikalizavimu ir mokymais um, Europos kalėjimų sistemoje. Kasdien matome radikalizavimo pavyzdžius um, į radikalizacijos veiksmus yra įtraukiami žmonės, kurie yra marginalizuoti, kurie jaučiasi izoliuoti vis, nuo visuomenės Europos Sąjungoje. Ir apie tai jau kalbėjome ne kartą. Renkama geriausios patirties pavyzdžius valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Junktinės karalystės kalėjimų sistemoje E, kalėjimuose dirba imamai ir tokiu būdu stengiamės spręsti šią problemą. Bet kuriuo atveju tai yra esminis mokymo aspektas e, kalėjimų sistemoje. Tokiu būdu siekiama užtikrinti kad e, teisingumas būtų ne vien tik baudžiamojo pobūdžio, bet e, kad e, ji sudarytų ir prevencinės priemonės. Mutual confidence is not there. Well, we are fighting on and we'll continue to do that. Be abejo, kovojame ir toliau kovosime. Prisimenu, kai pradėjau dirbti šioje srityje pono Vitorino kabinete 2000 metais labai džiaugiamės planu, kuris tuo metu buvo patvirtintas. Bet kova dar tęsiasi ir tikimės, kad pavyks sulaukti gerų rezultatų. Atsakysiu poniai Sipel. Kalbėjau apie teisėjus ir prokurorus ir jiems skiriama nemažai ES masto veiksmų susijusių su mokymais. Kas dėl profesinių asociacijų, pavyzdžiui, advokatūrų, e, jų vykdomi mokymai taip pat yra gana didelio masto, bet e, nevyksta taip nuosekliai, kaip e, mano minėti mokymai, ES mastų mokymai. Svarbu, kad vadovaujamasi visų pirma požiūriu iš apačios viršų, ne iš, viršų, ne iš viršaus į apačią. Dėl paralelių tarp įvairių valstybių narių, rengiant mokymus, gyvendinant teisės aktus ir panašiai. Na, Manau, kad e, viskas priklauso nuo konkrečios situacijos valstybėje narėje, nuo valstybės narės sistemos. Taigi visur viskas e, skiriasi, priklauso viskas taip pat ir nuo advokatūros ypatumų toje šalyje. E, stengiamės surinkti konkretesnių duomenų šiuo klausimu ir jie bus paskelbti pranešime, bet kol kas nieko tokių negaliu pasakyti. Jūs klausimą atrodo taip pat jau atsakiau kalbėdamas apie advokatūras valstybėse narėse. Pone Sibel, kalbėsiu prancūziškai. Uh, yes. Everybody's interested in the, in the, in the... Politinė valia. Jūsų klausimas buvo susijęs su tuo, ar galima iš tiesų suderinti, harmonizuoti įvairius uh, mokymų lygmenis. Ne, neturime tam kompetencijos, bet e, tikriausiai jau visi suprato, kad tam, kad turėtume e, gerų teisėjų, prokurorų, notarų, rengiant mokymus e, vis labiau ištiškėja ekonominis aspektas, atsiprašau, kad taip pragmatiškai kalbu, bet taip yra. Ir uh, Noriu dar primiktinai pakartoti, kad advokatūros profesinės asociacijos e, yra e, faktiškai svarbiausios e, šioje srityje ir jos vis labiau įsitraukia, dalyvauja. Dėl nusikaltimo aplinkosaugos srityje, teisės aktų aplinkosaugos srityje Paprastai tokie aspektai taip pat yra įtraukiami į vairias mokymų programas. Po balandžio 28-osios, nenoriu užbėgti įveikiams už akių, bet po balandžio 28-osios aplinkosauginiai nusikaltimai bus labai svarbi mūsų saugumo strategijos dalis. dėl Eurojusto kompetencijų išplėtimo kaip tik vyksta diskusija su Eurojustu dėl išorės bendradarbiavimo, dalyvaujant įvairioms išorės e, šalims. Ačiū, ačiū, kad atsakėt į visus e, klausimus. Tai be abejo aktualu visiems e, ir teisininkams, ir neteisininkams. Mus e, šiame komitete kaip tik e, labai domina mokymų klausimas, pritarėme, kad tai yra labai svarbu ir e, komisijos narė Jūrova tai tam skiria taip pat prioritetą savo darbe. Taigi ačiū labai už jūsų prezentaciją. Dėkojame kolegoms. Dabar padarykime dešimties minučių pertrauką. Palauksime dviejų pranešėjų, kol jie atvyks, kad galėtume perėti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Kalbėsime apie pranešimą dėl holistinio požiūrio į migraciją. Taigi, dešimties minučių pertrauką. Ačiū. Thank you. Don't forget, get your kids on road to 66. Yeah.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 Colleagues, um, take your seats. We're going to begin. Kolegos, prašom susėsti savo vietas, pradėsime darbą. Ačiū, Tomas, už papildomą pagalbą. Tikrai padėjo, labai ačiū. Taigi, kolegos, paprašysiu pagalbos ir ateityje. Kolegos, prašau susėsti į savo vietas. We, um, we begin uh, the still this morning uh, with the our. Pradedame svarstyti strateginį pranešimą dėl padėties uh, viduržėmio jūros regione ir holistinio požiūrį migraciją. Ir tikrai džiaugiuosi, kad per šį pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis mm, į mūsų posėdį atvyko uh, migracijos vidaus reikalų ir pilietybės uh, komisijos narys Dimitris Avramopoulos, o taip pat buvęs Maltos ministras pirmininkas Lorenz Gonzi, es reikalų valstybės sekretorius, sek, sekretorė e, Santa Kalinan. Sandra Kalina Lukaševičiai e, valstybės sekretorė iš tuninkančios valstybės ir tikrai džiau, šis pranešimas yra labai svarbus mums. Mes turime mm, dvi pranešėjas, panė Roberta Metzola ir mm, panė Cecil Kiengi, kurios mm, kartu imsis šios sudėtingos uždo, svarbios užduoties tikrai labai svarbu sukurti holistinį požiūrį į migraciją. Mes labai su, suvokiame, kas vyksta viduržėmio jūros regione ir mums tikrai reikia holistinis sprendimas tam, kas ten vyksta. Mes turime dirbti kartu, kad pasiektumėm sprendimų visą Europos Sąjungoje žmonės galvoja, kad e, ypač mūsų komitetas ir bendrai parlamentas turi spręsti šį klausimą. Taigi tai pirmas keitimasis nuomonėmis mes turime galimybę išsakyti tai, kas komitetų yra pagrindiniai prioritetai mm, dalyvaujant ir komisijos nariui, ir dviem svečiams. Ir prieš išklausant dviejų pranešėjų iš dviejų stambių frakcijų, visų pirma, reikia paminėti, kad po to, kai pasakys pranešėjos, Paprašysiu komisijos nario pristatyti bendrą situaciją, o taip pat paprašysiu Dr. Gonzi apibūdinti, ką tai reiškia tokiai valstybei, kuri yra viena iš svarbiausių viduržėmio jūroje, kokį spaudimą, kokią naštą tai sukuria šiai valstybei, kokie yra praktiniai aspektai, su kuriais susiduria to regiono valstybės. Ir negaiždamas iš karto pristatyti E, suteikiu žodį pranešėjams, kad jos galėtų pristatyti kontekstą, kad jos galėtų aptarti, kurios, kurių pagrindinių klausimų imsis. Visų pirma, ponė Metsola, po to ponė Kijengė. Pone Metsola, prašom pristatykite savo nuomonę dėl šio pranešimo. Ačiū, Klaudai. Ačiū komisijos nariui Avramopolos ir mano buvusiam ministrui pirmininkui ponai Gonzi ir valstybės sekretoriai poniai Lukaševičiai už tai, kad atvykote čia. Taigi turiu pasakyti, kad Viduržėmio jūros regiono pasarėjai įvykiai rodo, kad Europa privalo suformuoti savo bendrą poziciją um, dėl uh, dėl migracijos, dėl bendros situacijos viduržėme jūros regione, kad nebūtų vien tik tai Twitteriu išsakomos užuoto žinutės, bet kad būtų realūs veiksmai pritaikyti. E, daugeliu atveju tai jau per vėlų, bet jau tiem dviem tūkstančiam žmonių um, nukentėjusių tame regione, kai kūnai nuolat išplaunami prie mūsų krantų. Iš tikrųjų, tai yra absoliuti krizė, visi tai aiškiai sako. Ir ateina nauja vasara, situacija štai tokia, kai kai prieš dviejus metus pradėjau dirbti Europos parlamente, aš pasakiau, kad migracija yra europinis klausimas, europinė problema, taigi reikia ir europinio sprendimo. Tai nėra Italijos, Maltos, Graikijos problema, tai yra kiekvienos ES valstybės narės problema. Tačiau praėjo dviejai metai ir dar ta žinia nėra išgirsta, o perspėjančių ženklų mes matome labai daug. Paskutiniais mėnesiais um, Ir NVO, jungtinės tautos, mūsų agentūros perspėja, kad nestabilumas Libijai reikš, jog migracijos rautai dar labiau išauks per viduržėmę jūrą. Radome lėšų e, ir politinės valios, kad e, įveiktumėm piratavimą prie Somalio krantų. Tačiau mums trūksta to paties ryšto, kad išgelbėtum žmonių gyvybės, kad imtume spręsti tų nusikalstamų e, tinklų veikiančių migracijos rytyje iš, iš, išardymo klausimą. Ir todėl labai svarbu, kad mes svarstome šį, pradedame kalbėti apie šį pranešimą, įvertinant ir komisijos naują politiką dėl migracijos migracijos, kuri turi būti pristatyta gegužė. Labai svarbu, kad mes pažiūrėtumėm į migraciją ir prieglopstį vieningai ir kai aiškiai pasakytume Europos piliečiams, kad Europa yra kartu su jais, kad tikrai mes neleisime, kad um, Europa taps sulaužytų su gyvenimų, sugriautų vilčių kapinėmis. Todėl mūsų pranešimo tikslas bus apimti ir vidinius, ir išorinius šio klausimo aspektus, įtraukiant visas tas politinės grupės grupės, kurios nori dalyvauti, sprendžia šio klausimus. Iš tikrųjų, mes turime nestumdytis vieni nuo kitų, kažką, to, tos klausimus numesdami kitie, mes turime visi imtis tų klausimų sprendimo ir ponia Kiengė ir aš e, sutarėme, kad dirbsime su visais, kuriems rūpi šis klausimas. Siekėme, kad šis pranešimas būtų holistiškas, kad kalbėtume apie solidarumą su labiausiai paveiktomis valstybėmis, kad būtų sąžiningai pasidalyta našta, kaip būtų galima pagerinti mūsų gelbėjimo pajėgumus pajėgumus, kaip kovoti su priekyba žmonėmis ir su nusikalstamomis grupuotėmis, kurių taikiniu tampa pažydžiamiausi žmonėmis. žmonės, kaip mes galime tikrai gyveninti bendrą Europos prieglapščio e, sistemą, kaip galėtumėm spręsti migracinių srautų problemą tose valstybėse, kurios neša didžiausią naštą, kurios labiausiai paveiktos. Taip pat, kaip būtų galima pagerinti padėtį humanitarnės krizės valstybėse, kaip būtų galima pagerinti mūsų perkelimą ir apgyvendinimą įgyveninimo politiką, kad iš tikrųjų humanitarnė visa pagalba būtų suteikta ir visa kita reikalinga pagalba būtų suteikta tinkamiausiai panaudojant turimas lėšas. Taip pat turime pažiūrėti ir į praktinę mūsų sienų saugumo pusę, į kovą su um, prekyba žmonėmis, ką mes matome viduržėmio jūroje, visas tas naujas tendencijas. Mes matome, su kokiamis problemomis susiduria ir Frontex, ir pasienio kontrolė, ir mūsų policija. Per 650 tūkstančių prašymų ES yra pateikta dėl prieglopščio. Tai yra 40 procentų e, skaičius išaugęs 14 metais palyginti su 13 metais. Matant situaciją Sirijoje ir blogėjant situacijai Libijoje, mes turime būti pasirengę tam, kad iššūkis mūsų sistemoms dar labiau sustiprės, išauks ir mes turime imtis tų problemų sprendimo, pasirūpindami, kad mūsų agentūros visos tarnybos turėtų pakankamai išteklių spręsti spręsti šios klausimus. Mes girdime vis dažniau reikalavimą užtikrinti solidarumą su tomis valstybėmis narėmis, kurioms poveikis iš migracijos yra didžiausias ir priekybo žmonėmis tas poveikis taip pat yra didžiausias. Kadangi esu iš Maltos, aš galiu tik tai dar labiau akcentuoti, kaip tai yra svarbu. Tai, kas vyksta vidučiame jūroje, yra tiesioginis padarinys to, kas vyksta um, uh, Afrikoje, žemiau Saharos ir Libijoje. Mes turime užtikrinti, kad valstybės vėl galėtų atsistoti ant kojų, kad nebūtų tų, tų veiksnių, kurie skatina migraciją migraciją. Mes turime žiūrėti ir į teisę tos migracijos kelius. Tai turi būti mūsų strategijos dalis, nes jeigu ignoruosime bent kurį nors iš šių aspektų, negausime reikiamo sprendimo. Ir po Lampedūzos tragedijos 13 metais Europos parlamentas ir tai mes priėmėme e, tikrai labai svarbę e, visų partijų rezoliuciją, kad būtų galima dirbti šiais klausimais. Ir po retorikos aš labai tikėjausi, kad valstybės narės perims tą stafetės lasdelį ir imsis veiksmų, tačiau jos to nepadarė. Taigi mūsų dabar užduotis ieškoti sprendimų ir benedarbiauti, užtikrinant, kad tai įvyktų. Labai džiaugiuosi benedarbiavimu, kuris vyko su ponekenga ir kitais šešėliniais pranešėjais kurie išryškino tas rytis, kuriuose jie norėtų padirbėti plačiau. Mes parengsime darbinius dokumentus dėl atskirų pranešimo skyrių ir paskui dirbsime kartu. Esmė yra tokia, imigracija ir prieglopšiai reikia e, tikrai geresnių, teisingesnių europinių sprendimų. Pone Kinga ir aš esame pasirengę, kad tikrai mm, rastumėm tokį sprendimą, koks yra reikalingas Europai. Ir aš vertinu labai optimistiškai mūsų perspektyvas. Ačiū dabar kita pranešėja, bendra pranešėja, Cecil Kiengė. Ačiū, Klodai, ačiū, aš noriu padėkoti e, komisarui Dimitris Avramopolus taip pat, aš noriu padėkoti ir buvusiam premjerui Gonzi. Um, Aš kalbėsiu itališkai savo gimtają kalbą pristatydama savo poziciją. E, uh, uh, Ir gal galėčiau visų pirma pristatyti mūsų darbinę metodiką, o po to pakalbėsiu apie mūsų pasiūlymų turinį. Taigi, Mes ketiname pasiekti mm, plataus palaikymo, kad šis pranešimas būtų e, plačiai remiamas Europos parlamente. Todėl bendradarbiavimas nuo pat pradžios yra labai svarbus elementas, kaip bendra pranešėja e, Metzola paminėjo Noriu padėkoti e, kitiems pranešėjams, kurie dirbs plačiau kitose sritise už, už būsimą bendrą darbą. Aš manau, kad e, labai svarbu, aišku, kad e, tai būtų bendra, da, bendras darbas, ne kažkokiu atskirų, tik tai individų darbas. Visi, manau, turi galimybę, būtent galimybę prisidėti prie šio darbo. Čia tikrai nereikėtų galvoti, kad tik tai um, kažkuris šešėlinis pranešėjas bus atsakingas už kažkurią sritį ir tiek svarbu, kad dirbtumėm kartu, kaip ponia Metsula ir sakė. Dėl tvarkaraščio, e, manau, kad jau dabar reikėtų paminėti, kad norime dirbti labai intensyviai tam, kad savos iniciatyvos pranešimas būtų patvirtintas iki metų pabaigos. Mes aptarsime tą pranešimą ir Lybė komiteto posėdžiuose, bet aišku, bus ir klausimų, ir bus vizitų į tokias šalis kaip Tunisas, pavyzdžiui, kas aktualu, galvojant apie Viduržymio jūros regioną, bus kitų išvažiuojamųjų vizitų, susitikimų ir svarstymų. Savos iniciatyvos pranešimas bus paremtas uh, um, įvertinimu to, kaip keičiasi migracijos uh, te, srautai ir tendencijos, uh, kokie yra naujausi pasikeitimai. Tikrai nėra prasmės siūlyti nepraktiškus sprendimus ar tvirtinti tokią politiką, kai tiesiog uždarytumėm mūsų sienas. Um, tai būtų tik tai institucinė veidmainystė. Iš, esu nekartą girdėjusi netgi iš kolegų, kad migracijos reiškinys yra sėtinas su krize. 225 tūkstančiai e, žmonių, kurie atvyko į Europos Sąjungą, yra krizės padarinys. Tačiau šių žmonių atvykimas į, kad, atsiprašau, kad tai yra e, krizės sukėlėjas, kad, tai, kad tas tų žmonių atvykimas į Europą yra e, kelia krizę Europoje, tačiau tu, reikia turėti omenyje, kad mūsų valstybės išsivyšusios geros ekonominės situacijos, mes turime apie 500 milijonų gyventojų, taigi tų 200 tūkstančių atvykimas nėra krizė. Um, tačiau mums reikia ilgalaikės politikos ir mano manimo, e, ji turi būti tinkama, iški, svarbi, kad būtų galima sukurti pagrindus, kaip spręsti krizinės situacijas reikia tikrai galvoti, kad tai nėra tik tai kažkokia kritinė situacija, į kurią reikia tik tai kritinės situacijos sprendimų, kažkok, bet tai reikia nuoseklių sprendimų, kad nebūtų taip, kai mes tūkstančiai žmonių žūsta viduržėmio jūroje, kaip mes matėme nais metais. Prie Sicilijos virš 500 migrantų buvo išgelbėta jūroje, jie siekia atvykti į Italiją, mano šalį. O Italijos e, prieimimo pajėgumai yra jau e, viršyti. Mes nebepajėgėme priimti atvykstančių pabėgėlių. Ir gana tų visų šūkių, e, lozungų mums reikia veiksmų. Mes galvojame, kad tai, ką galėsime pasiūlyti, bus tikrai aiškus rėmas tolesniai migracijos politikai formuoti. Svarbiausia yra gelbėti žmonės ir siekti, kad būtų tvirtintas pagrindinės teisės. Tai yra bet kokios politikos pagrindas. Turime spręsti tas problemas, kad tikrai nebebūtų e, tų kapinių. Ir Italija yra priemusi apie 150 tūkstančių žmonių jau. Ir man atrodo, mūsų įdėtos pastangos yra nepak... ir yra tokios, kad jau tiesiog nebepajėgime priimti daugiau. ES teisės aktų leidėjai turi rasti tinkamus sprendimus. Ir aišku, kad mm, svarbiausia yra solidarumas. Solidarumas turi būti visako pagrindas. E, turi būti organizuotas tinkamas atvykstančių asmenų prieimimas. Ir e, tikrai negalima apsiriboti vien tik tai tomis mm, kritinėmis priemonėmis, kurios e, pasitelkiamos skubos atveju ir tiek reikia nuoseklių veiksmų ir ir reikia visos programos dėl, dėl vizų, dėl um, prieimimo, viso to, kas yra svarstama pastaruoju metu. Aš noriu aiškiai pasakyti, kad mm, man kilo labai rimtų abejonių dėl taikomų humanitarnės apsaugos procedūrų, ypač kai nekalba apie tas tranzito valstybės. Uh, Būtina kovoti su nusikalstamo pasaulio tinklais, kurie, užsim, kurie čia susijęs su ta migracija. Ir um, žinoma, reikia nepamiršti ir tų valstybių, kurios yra žemiaus Saharos Afrikoje, nes ne, reikia galvoti ne tik tai apie tas valstybės, kurios yra prie viduržėme jūros krantų. Reikia nepamiršti ir. hartumo susitarimų e, gyveninti pagrindinės teises. Džiugu, kad komisaras yra atvykęs į mūsų posėdį, jis lankėsi įvairiose valstybėse, tame tarpe Ispanijoje, Italijoje, Tunise. Noriu paklausti, kaip jūs galėtumėt strategiškai palyginti tas įvairias trečiasias valstybės, uh, kas yra numatoma komisijos migracijos darbo tvarkėje artimiausioje ateityje, būtent šiais lasmais, kas yra numatoma padaryti. Aš suprantu, kad ateityje turėsime ir daugiau galimybių pasikalbėti įvairiais kitais rūpimais klausimais, bet pradžioje aš norėčiau to, užduoti štai tokius klausimus. Tikrai galiu pasakyti, kad labai glaudžiai bendra pranešėja ir aš bendradarbiausime su šešėliniais pranešėjais, kad mūsų savos iniciatyvos pranešimas sulauktų kaip galima platesnio palaikymo tiek parlamente, tiek iš valstybių narių pusės. Mes dirbsime su komisija, su vyriausias įgaliotinės biuru, su kitomis suinteresuotomis šalimis ir organizacijomis, kurioms šiandien yra atstovaujame. Uh, šioje salėje. Um, Dėkoju, ačiū abiems pranešėjams. Iš ties turime daugiau aiškumo ir matome netidėliotiną šios problemos mastą ir turbūt suteikiame informacijos komisijos nariui pamatyti, kad tai ne tik žodžiai, kad mes imamės konkrečių veiksmų ir mes norime iš esmės prisidėti prie problemos viduržėmio jūros regioninio sprendimo. Komisijos nariai, džiaugiuosi, kad jūs esate šiandien čia su mumis, kai kalbame šią temą. Ir labai laukiu jūsų pastabų, nuomonės dėl mūsų ataskaitos ir jūsų nuomonės. Prašom. Dėkuoju pirmininkė. Labas rytas. Parlamento nariai, pirmininkaujančios valstybės atstovai, ministrė pirmininkė. Aš iš ties džiaugiuosi vėl būdamas Libe komitete ir galėdamas, turėdamas progą šnekėtis čia su jumis. Ir leiskite man pradėti o, nuo to pastebėjimo, kad jūsų iniciatyva yra pačiu laiku. Iš ties dabar yra tas metas e, keistis nuomonėmis ir tai mes jau esame darę ir ankstesniuose susitikimuose. Septyni tūkstančiai gyvybių yra išsaugota nuo praeito penktadienio, tokios duomenys pateikė Frontex. Ir tai mums uh, suteikia tokį postumį vertinti padėtį taip ir ją žiūrėti į tokią, kokia jį yra. Matome, kad nestabilumas auga, jis plečiasi uh, į, į nuo rytų iki pat Šiaurės Afrikos. Rytuose turime konfliktą Ukrainoje, taip pat netikrumą dėl kūro ir apskritai e, neramumai Sirijoje, Irake sukūrė, galima sakyti, istorinį žmonių perkelimą ir sukėlė labai daug socialinių ir pilietinių problemų Turkijai, Jordanijai ir Libanui. Libija. Iš ties aktuali tema, ne vienoje diskusijoje minėta. Yra sišalbiami į kontekstą kaimininėse šalise mes turime aktyvų migracijos laikotarpį ir komisija yra pasirengusi padėti ir paremti tas valstybės nares, kurios patyrė daugiausia, kurios patyrė didžiausią poveikį ir kurioms labiausiai reikia pagalbos. Mes esame pasirengę dar kartą teikti tą netidėliotiną pagal, būtinąją pagalbą ir esame apsirengę tą daryti ir ateityje reikalui esant. Tai bus daroma ne tik pagal task mm, programą, bet ir matome, kad yra būtinybė naujiems veiksmams, naujoms iniciatyvos, nes sistema patiria daug spaudimo ir komisija pasiruošusi padėti valstybėms narėms apsaugoti savo sienas su Frontex pagalba ir e, mes pasirengę padėti sienų apsaugai Graikijoje ir Bulgarijoje. Beprecedentis migrantų srautas, ypač prašančiųjų prieglopščių srautas yra dėja naujas reiškinys ir mums reikės atitinkamai reaguoti. Tokie įvykiai parodo, kad būtina ne tik reaguoti, bet laikytis tokio požiūrio, kuris padėtų įveikti migracijos keliamus iššūkius. Gegužės mėnesį bus patvirtinta migracijos darbotvarkė ir tai yra procedūros pradžia, kad būtų sukurti veiksmingi ir tvarūs e, veiksmai padėsiantis įveikti migracijos keliamus iššūkius. Toks bus komisijos darbo pagrindas ir užtikrinantis, kad ES judės toliau prieki. Europos darbo atvarkė dėl migracijos bus paremta keturiais svarbiausiais poliais, kurie yra visi vienodai svarbus. Ir čia norėjau papildyti tai, ką jau pasakė, dėl to, ką jau pasakė Roberta Metsola ir aš visiškai jai pritariu. Jei mes norime rasti išeitį, mes negalime ignoruoti uh, e, ne vieno aspekto. Europos prieglopščio sistema garantuoja apsaugą e, tiems, e, kurios jiems reikia. Turime reikia naujos migracijos politikos, reikia naujų įgūdžių ir naujų įgūdžių Europai. Europa turėtų kovoti su nelegalia migracija, nelegalų įvežimu ir galiausiai būtina apsaugoti Europos sienas, bet tuo pačiu užtikrinti, kad Europa būtų atvira. Kad veiktų kylančius iššūkius, ne tik Europos komisija, bet ir visą Europos sąjungą negali vienos išspręsti visų problemų. Kaip jau paminėjo kolegė Kiengė, Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad jūs tai pasakėte. Jūs parengėte pranešimą ir jį palaiko visos frakcijos. Ir aš savo raštu norėčiau pristatyti ES migracijos darbo atvarkę, kurią paremtų visos valstybės narės, tai bei Europos parlamentas ir agentūros. Akivaizdu, kad turime laikytis bendro visapimančio požiūrio, įtraukti visas valstybės narės. Jau su aštuoniomis valstybėmis narėmis susitarėme, susitikau beveik su visais atsakingais ministrais, vidaus reikalų ministrais, lankausi daugelį valstybių narių ir kviečiu visas valstybės narės imtis e, veiksmų, e, rodančių solidarumą. Tūkstančiai migrantų, daugiausiai iš Libijos, e, atvyksta į Italiją ir Graikiją. Ir tai yra priminimas mums, kad mes turime iš esmės rasti būdą, kaip susidoroti su migrantais iš šių šalių. Bet taip pat reikia kalbėti ir apie Maroką, Egiptą ir Tunisą. Bendri komitetų posėdžiai, mano nuomonė, yra taip pat teigiama, teigiama iniciatyva ir geras e, žestas taip pat rengiant mūsų būsimą migracijos darbo atvarkę. Mes turime sutvirtinti bendradarbiavimą su trečiosiamis šalimis bei taikyti priemonės atitinkamos e, kaiminystės priemonės tam, kad pasiektume geresnį e, migracinių srautų valdymo tikslą. Tai negali būti pasiekta, jeigu nebus bendradarbiavimo. Trečiosios šalis taip pat turi matyti naudą e, kylančią iš bendradarbiavimo. Mes ir toliau e, teiksime paramą kaimininėms e, trečiosioms šalims už jų pastangas kovoti su žmonių, nelegalių žmonių pervežimu Taip pat reikia pabrėžti, kad migracijos, e, sėkminga migracijos politika priklauso ir nuo sėkmingos švietimo sistemos veiklos ir politikos priemonių. Taigi, parlamento nariai, mes matome, kad ateityje laukia mūsų dideli iššūkiai ir aš dar kartelį norėjau pakartoti, kad mums reikia bendro, konstruktyvaus bendradarbiavimo tarp ES institucijų ir uh, ir ypač Europos parlamento vaidmenį čia norėjau pabrėžti. Nes mes negalime savo leisti turėti darbotvarkių, kurios konkuruoja. Dėl migracijos turime turėti bendras strateginės gairias, taip pat parengta rezoliucija, atsižvelgti į parlamento pernai gruodį parengtą rezoliuciją ir aš esu nusiteikęs tęsti mūsų dialogą, išklausyti jūsų pasiūlymų ir juos su jumis aptarti. Čia aš esu ne tam, kad jums suteikčiau konkrečių atsakymų ar detalių, kas bus įtraukta į migracijos darbo atvarkę. Mes tiesie šiuo metu dirbame. Čia aš atėjau išklausyti jūsų pasiūlymų, kad galėčiau juos įtraukti į diskusijas komisijoje, kurios e, baigsis e, parengta migracija, Europos migracijos darbotvarkė gegužės pabaigoje. Ačiū. Thank you very much, Commissioner, in particular. Ačiū labai komisijos nariui ir ypač už jūsų paskutinius sakinius. E, norime, kad su komisija vyktų atveras dialogas kad būtų atsižvelgiama į teikiamus pasiūlymus. Ačiū už jūsų paskutinius žodžius. Manau, kad um, abu kalbėtojai minėjo, kad tai yra visapusiškas požiūris į migraciją, bet uh, svarbu taip pat um, um, kalbėti ir apie solidarumą, kalbant apie įvykius Viduržėmio jūros regione. Solidarumo klausimas iš tiesų yra minimas daug kartų nuolat. Taigi tikrai svarbu suprasti, kad visos valstybės narės turi ieškoti sprendimo, ne tik tos, kurios e, yra fronto linijoje. Žinoma, toms valstybėms narėms, kurios yra viduržėmio jūros regione, tenka ypatingi iššūkiai. Ir um, čia um, e, ponas Gonci kaip tik ir gali mums um, pristatyti savo paužiūrį iš Maltos ką reiškia kovoti su šiomis problemomis. Taigi solidarumas iš tiesų yra problemos sprendimo dalis, būtinai e, siekiant e, įveikti visus kylančius iššūkius. Išklausysime e, kolegos iš Maltos. Ačiū pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, gerbiami bendrapranešėjai, komisijos nariai. Visų pirma, norėčiau tarti kelis žodžius e, savo gimtają kalbą. Norėčiau pabrėžti, kokia e, ši tema svarbi mums Maltoje. Ir e, norime visus šio komiteto narius informuoti, kad ši tema yra labai aktuali mums. Mūsų tema šiandien yra itin svarbi. Tai iššūkis mums visiems, visą Europos Sąjungai. Svarbu, kad Europos Sąjunga gintų savo vertybės, kad svarbiausias visada būtų žmogus, kokiu veiksmu bebūtų įmamasi. Kartu norėčiau visus paraginti laikytis lankstaus paužiūrio, ieškant naujų sprendimų, naujų drąsių sprendimų. Metai bėga, o mes vis dar neradome šio didžiulio iššūkio sprendimo. Šių naujų sprendimų, drąsių sprendimų mums reikia ir be abejo, primdami juos turime paisyti visų asmenų orumo principo. Naujoji komisijos sudėtis taip pat uh, sunkiai dirba, kad rastų tinkamą naują sprendimą, kad e, padėtume žmonėms e, įvairios etinės kilmės, įvairių, įvairaus amžiaus žmonėms. Turime moralinį įsipareigojimą, etinį įsipareigojimą rasti sprendimą. Toliau kalbėsiu vėl angliškai. Ačiū, kad pasikvietėt mane, kad e, pasidalyčiau savo patirtimi sprendžiant su migracija susijusius iššūkius, kai buvau ministras pirmininkas. Kaip tikriausiai žinote, esu iš šalies, kuri nuolat kovoja su nelegalia migracija. Šis iššūkis yra susijęs ir su mūsų pagrindinėmis vertybėmis kaip europiečių ir svarbiausia kaip žmonių kaip bendrijos bendruomenės, kuri vertina savo vertybės ir kiekvieno žmogaus gyvybę. Būtent todėl Malta ir toliau teigia, kad su nelegalia migracija susiję iššūkiai, tai iššūkiai kylantis ne tik toms valstybėms, kurios e, yra e, tiesiogiai susijusios su šia humanitarinė krize. Malta ir kitos valstybės pasidalyja visais e, sunkumais susijusiais e, su pagalba, kurią turėtume teikti visiems asmenims atvykstantiems prie mūsų krantų. Mūsų šalis e, strategiškai yra pagrindinių priekybos žmonėmis maršrutų E, vidury ir praktiškai kiekvieną dieną esame e, tokių e, įvykių pavyzdžių liudininkai, taip pat ir vakar. Tačiau visos valstybės narės be jokių išimčių turi prisimti atsakomybę už su migracija susijusius iššūkius ir ieškoti tinkamų ir teisingų sprendimų. Tai pozicija, kuriai, kaip žinau, pritarė Europos parlamentas ir kai buvau ministras pirmininkas Maltoje per pastaruosius dešimt metų, taip pat įsitikinau, kad ta pozicija yra teisinga. Jai pritarė ir Europos komisija, tačiau dėja ne visos valstybės narės, kai kurios jų tebesilaiko labai griežtos neigiamos pozicijos. visapusiško požiūrio į migraciją rengimas bus įmanomas tik tai, jeigu bus įveikti šie sunkumai. Žinoma, tai yra politiškai jautrus klausimas, be abejo. Taip pat galiu pripažinti, kad šią temą nuolat ši tema nuolat eksploatuojama siekiant uh, skleisti populistinės pažiūras ir um, tai e, kenkia pagrindinėms mūsų vertybėms. Dabar pereinu prie antrojo savo argumento. Malta ir kitos e, valstybės viduržėmio jūros regione nuolat susiduria su humanitarinė krize, kalbant apie migracijos srautus šiame regione. Ir e, norėčiau pabrėžti tą žodį humanitarinis. Visuomet griežtai teigiu, kad bet kokioje su migracija susijusioje politikoje reikėtų atskirti teisėtus migrantus, kurie e, nori pabėgti nuo kankinimų, nuo neteisėtų migrantų, kurie ieško geresnės ekonomijos ateities savo ir savo šeimoms. E, šios dvi migrantų grupės kelia skirtingus iššūkius ir reikalauja skirtingų sprendimų. Noriu tai pabrėžti, nes e, kai buvau ministras pirmininkas, nuolat e, susidurdavau su tokiu patogiu politiniu atsaku į mūsų naštos pasidalymą. Naštos pasidalymas e, toks patogus naštos pasidalymas nėra politiškai tinkamas. Reikėtų atskirti humanitarinius pabėgėlius viena vertus ir kita vertus ekonominius migrantus, kurie neteisėtai atvyksta, siekdami užsidirbti pinigų savo ir savo šeimoms likusioms namuose reikia ir vienu ir kitu atveju tinkamų politinių sprendimų, bet mano paužiūriu teisėtos migracijos griežtai humanitarime kontekste poveikis yra daug didesnis ir reikalaujantis daug skubesnių veiksmų. Maltoje e, yra didžiausias e, pabėgi, pabėgėlių skaičius e, vienam gyventojui ir daugiausiai ir suteikiama pabėgėlio statuso asmenims e, beveik 90 procentų e, tokių migrantų atvyksta iš Eritrejos ir Somalio. Be to, e, sulaukime 18 tūkstančių neteisėtų migrantų. Kai kam gali atrodyti, kad tai nedidelis skaičius, bet mūsų šalies gyventojų skaičius yra 400 tūkstančių. Ir jį labai tenkiai apgyvendinta. Taigi 18 tūkstančių migrantų e, prilygtų 2,5 e, milijonų migrantų atvyks, atvykstančių, tarkim, į Junktinę karalystę. Tai svarbus skaičiai, bet dar svarbiau yra tai, kad beveik visi migrantai atvykstantis prie mūsų krantų yra baisių įvykių aukos, tų įvykių, kurie vyksta jų šalyje, kai kurie iš jų yra karo aukos, kiti baisaus skurdo aukos. Taigi tai humanitarinė krizė, kuri reikalauja europinio, o ne Maltos masto atsako. Todėl e, per dešimt metų, kai buvau ministru, ministras pirmininkas, e, nuolat e, kalbėdavau apie tai, kad visos valstybės narės, tokios kaip Malta ir kitos, turi pasidalyti šią naštą ir taikyti visapusišką migracijos politiką. Kitaip nebusime net pradėjęs svarstyti šios problemos, jos spręsti. Ir migracijos politika, kuri nėra visapusiška, neveiks bus priešingai, kaip tik bus e, išbalansuota socialinė sistema ir tai turės didžiulį poveikį e, ilgainiui mums visiems. Manau, kad visapusiškas paužiūris į migraciją apima ir daugelį kitų aspektų, kuriuos, kaip žinau, šis komitetas svarstys. Pavyzdžiui, pagrindinės priežastis, krizės pagrindas kai kuriuose regionuose, įveikiai Libijoje, ką mes darome, kad kažką pakeistume. Taip pat paminėčiau kovą su priekyba žmonėmis ir organizuotų nusikalstamumu. Tai labai gerai organizuotas nusikalstamumas. Taip pat e, norėčiau paminėti veiksmingos integracijos politikos įgyvendinimą. E, svarbu spręsti nelegalios migracijos e, problemas, ES gražinimo politiką bendratarpiausiu su Europolu ir Frontexu šiuose srityse. Iš savo patirties e, galiu pasakyti, kad svarbu skirti dėmesio dviem aspektams. Visų pirma, e, pagalvoti apie tai, kaip būtų geriausia gelbėti gyvybės viduržėme jūroje. Mare Nostrum faktiškai e, yra kapinės ir tai mūsų visų gėda. Man pačiam taip pat gėda. Gyvybių gelbėjimas jūroje yra sritis, kurioje jau tapome ekspertais, bet žinome, kad to dar nepakanka. Žmonės vis dar skęsta prie mūsų sienų, prie mūsų krantų. Tai yra labai svarbi užduotis mums. Taip pat norėčiau pabrėžti Frontexo kaip gyvybės gelbstinčios agentūros vaidmenį. Bet turime veiksm, savo žodžius paversti veiksmais. Ši agentūra turėtų gauti visą finansinę ir logistinę paramą tam, kad e, galėtų veiksmingai gyveninti savo misijas. Be to e, reikėtų e, svarstyti ir kitus variantus, kalbant apie tai, kaip galima būtų padidinti pajėgumus viduržėmio jūros regione, apriepiant svarbiausius maršrutus, kuriais naudojasi organizuotas nusikalstamumas prekiaudamas žmonėmis. Norėčiau paminėti kai kurias mintis, kurias nagrinėjame pastarųjų metų. Pavyzdžiui, e, reikės, e, reikėtų mobilizuoti e, karinės misijas, misijas finansuojamas kariniais tikslais, kad jos taip pat galėtų būti panaudotos viduržėmė jūros regione. Būtina imtis aiškių veiksmų ir nuoširdį tikiuosi, kad man niekad nebeteks stebėti, kad įgyventinamos taisyklės, kurios tik apsunkina padėti. Taisyklės, dėl kurių laivo kapitonas privalo vykti į labai tolimą uostą, užuot gelbėjęs gyvybės. Baigdamas, norėčiau paminėti antrą svarbiausią aspektą susijusi su um, nesėkmingų prieglopščio prašytojų gražinimu į tevinę. Tokiais atvejais svarbu, kad bylos būtų nagrinėjamos sparčiai, kad sparčiai būtų gražinami neteisėti migrantai į šalis, kuriuose jie gali saugiai būti. Atrodo, kad um, visą tai yra akivaizdu ir žinoma, galbūt nustepsite, kad ir tai kėlė tam tikrų iššūkių, kai buvau ministras pirmininkas. Net ir gana paprastus sprendimus kartais sunku įgyvendinti siekiant gražinti asmenį į saugią kilmės šalį, reikia galiojančių kelionės dokumentų ir galiu Jūs patikinti, kad šios problemos sprendimas nėra toks paprastas, kaip įprasta galvoti. Dar pabaigai norėčiau paraginti komitetą sparčiai dirbti, nes padėtis viduržėmio jūros regione prastėja kas valandą. Ir Trečiųjų šalių nestabilumas kelia nerima visoms e, pietų Europos valstybėms. Kiekvieną dieną sulaukiame baisių žinių apie tai, kas e, vyksta Sirijoje, Irake, Jemene. Jau dabar e, sulaukiame beprecedentinį pabėgėlių skaičių prie mūsų krantų ir jis tik didės. Taigi labai svarbu, kad šis klausimas būtų vienas svarbiausių prioritetų mūsų politinėje darbo tvarkėje, kad um, neturėtume iliuzijų uh, dėl to, uh, ką iš tikrųjų, kam iš tikrųjų turėtų atstovauti šiuo atveju Europos Sąjunga ir kokias vertybės jį turėtų ginti. Ačiū. Thank you very much, Dr. Gonzi, and thank you for... Ačiū, daktarė Gonzi, ačiū, kad atvykote pas mus, pristatėte Mm, situaciją. Dabar Sandra Kalina Lukaševič, ES e, ministrų tarybai pirmininkaujančios Latvijos vardu, valstybės sekretorė. Ačiū pirmininkė, komisarė Panegonzi, gerbiami parlamentarai. Visų pirma, noriu padėkoti Lybė už tai, kad pakvietėte jūsų posėdį pasikeisti nuomonėmis dėl to, kad reikalingas holistinis požiūris į migraciją. Mes tvirtai tikime, kad visų institucijų įtraukimas ir glaudus bendradarbiavimas yra būtinas, norint surasti tinkamiausią kelią į priekį. Todėl mums džiugu, kad galime dalyvauti šiandienos posėdėje. Kaip su sudarėme su pirmininku, pasistengsiu kalbėti labai trumpai. E, ir galbūt vėlesniam laikui paliksiu daugybę tų pastabų, kurias norėtųsi išsakyti platesnėse diskusijose. Vis tik tai noriu pabrėžti, kad mes labai lauksime šio rengiamo lybės savo iniciatyvos pranešimo. Tai bus labai vertingas indėlis į diskusiją šią temą. Turime pripažinti, kad nežiūrint visų mūsų pastangų, vis dar išlieka labai daug iššūkių ir būtina imtis koordinuotų veiksmų po tragiškų įvykių viduržėmio jūroje 2013 metais taryba sudarė tam tikslui skirtą darbo grupę, kad būtų galima ieškoti tiek trumpalaikio laikotarpio, tiek ilgalaikės ateities sprendimų. 2014 taryba patvirtino išvadas dėl geresnio mm, migracinių srautų valdymo. Tose išvadose jau buvo uh, išryškintas poreikis parengti holistišką visapusišką požiūrį į migraciją. Tarybos išvadose buvo sutelktas dėmesys į kelis specifinius aspektus, tai yra ypatingas e, migracinius rautų sukūriamas e, spaudimas, našta tam tikroms valstybėms narėms. Taip pat buvo kalbama apie sienų valdymo e, pajėgumų stiprinimas, taip pat buvo kalbama ir apie tinkamesnį ES teisės aktų panaudojimą pirmininkaujantį Latviją migraciją įtraukė į vienus pirmų savo darbo tvarkės punktų, nes mes galvojame, kad labai svarbu spręsti migracinius klausimus pačiu aukščiausių lygmenių įtraukiant šį klausimą į kiekvienos teisingumo ir vidaus reikalų tarybos mm, posėdžio darbo atvarkė. Ir jau Rygoje buvo pasikeista nuomonėmis tam, kad būtų galima prisidėti prie rengiamos Europinės darbo tvarkės migracijos klausimai. Kovo mėnesio teisingumo vidaus reikalų ministrų taryboje įvyko diskusijos tam, kad būtų galima pasitelkti tą sukurtą pagreitį ir stebėti, e, kokiu veiksmu buvo imtasi, e, kokiu kokio poveikio jie turi. Reikia nepamiršti, kad viduržėme jūros regionas nėra vienintelė sritis, į kurią turime sutelkti dėmesį yra ir kitų kelių, kaip pasiekti ES ir tie keliai taip pat gali būti mūsų darbo atvarkė. Reikia nepamiršti vakarų Balkanų, pavyzdžiui, reikia taip pat galvoti ir apie padėti prie mūsų rytinių sienų, nes tai kelia nerima. Taigi turime nuolat stebėti situaciją ten, tam, kad būtumėm pasirengę sureaguoti iškilus poreikiui. Noriu pabrėžti, kad visiškai pritarėme bendrai išsakomam susirūpinimui dėl to, kad pasaro laikotarpio tragiški įvykiai viduržėmio jūroje parodė, jog žmonių tra tragedijomis pasinaudoja e, nusikalstamos grupuotės tam, kad praturtėtų. O dėl to um, e, žmogiškosios tragedijos mastas tik auga. Uh, Taryba tvirtai remia poziciją, kad turi būti nulinis pakantumas rodomas tiems, kurie prekiauja žmonėmis, toms nusikalstamos veiklos grupuotėms. Mm, Pone Kiengė mm, paminėjo tai, kad migracija kaip reiškinys yra labai sudėtingas ir nuolat kintantis. Tikrai galiu tik sutikti su tuo. Tai vienas iš sudėtingiausių reiškinių, su kuo mes susidarėme šiandien. Migracijos valdymui reikia pasitelkti įvairias priemonės, kurių spektras yra platus ir būtų galima sureaguoti į įvairius atvejus ir pasiekti užsibrieštų tikslų. Pone Metsola ir ponas Gonzi kalbėjo apie solidarumą, apie tai, kad solidarumo reikia. Noriu tik tai pridurti, kad perkėlimo į kitą gyvenamąją vietą um, priemonė nėra vienintelė pasidalijant uh, naštą. Yra ir kitokių priemonių, į kurias turėtume sutelkti dėmesį, pavyzdžiui, visamo bendradarbiavimo programos, kad būtų galima pasiekti platesnės grupės asmenų, kuriems reikalinga pagalba. Taip pat noriu padėkoti komisijos nariui, kuris pabrėžė uh, kaiminystės politikos ir vystimosi politikos svarba, nepamirštant švietimo. Politikos aspektų taip pat reikia nepamiršti ir integracijos politikos svarbos. Noriu pabrėžti, kad pirmininkaujantį Latviją tvirtai remia e, iniciatyvą parengti visapusišką, holistišką požiūrį į migraciją europinių lygmenių, ES lygmenių. Su didžiuliu sus, susidomėjimu lauksime darbo tvarkės, kurią pasiūlys komisija šio klausimo. Noriu padėkoti e, pabaigai Europos parlamentui už tai, kad jūs parengsite štai tokį holistinį pranešimą. Noriu dar kartą padėkoti, kad pakvietėte mus į jūsų posėdį šiandien, kad turėjome galimybę dalyvauti šiose diskusijose. Dėkoju už jūsų dėmesį ir lauksiu jūsų pasisakymų ir nuomonių. Ačiū. Um, so we... Labai ačiū. Dabar galime pradėti diskusijas. Kolegos. Jūs tikriausiai nustebins tai, kad kiekvienas narys nori pasisakyti. Turiu 23 norinčius pasisakyti sąraše. Tai labai paprašysiu visų kalbėti labai trumpai. Ašku, kad tai yra nepaprastai svarbus, vienas iš svarbiausių klausimų, kuriuos aptarėme, bet e, prašysiu apsiriboti dviem minutėmis, kadangi dabar kol kas tik tai um, paklojame pagrindą tolesniems diskusijoms, o tolesnės diskusijos bus uh, dar ne vienos ir, ir plačios. Taigi, prašysiu uh, laikytis dviejų minučių pasisakant. Uh, iš pradžių nuo šešilinių pranešėjų pradėsime. Uh, Ir jei kalbėsite tris minutės, aišku, atimsite laiką iš tų kolegų, kurie pasisakys vėliau. Jeigu nenorite atimti to laiko, tai prašom laikytis dviejų minučių limito. Prašom apsiriboti pagrindinėmis mintimis. Beste kolegas, beste komisaris, ik vėl. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai, pirmiausia, norėjau Jums padėkoti už pasisakymą. Taip pat norėjau padėkoti kitiems šešėliniams pranešėjams. Aš tikrai e, išklausiau visų pasisakiusių labai e, mane džiugino komisijos, ypač komisijos nario mintys. Žinoma, kai kalbame apie pavojų grėsinti gyvybėms, mes privalome laikytis solidarumo. Ir turbūt net galime pavartoti žodį krizė. Jei yra krizė, turime atitinkamai į tai reaguoti ir spręsti tą krizę politinėmis priemonėmis. Yra Europos prieglopščio politika Deja, ne visos valstybės narės žaidžia pagal taisyklės. Ne visos narės laikosi solidarumo. Viena vertus kviečiame solidariai reaguoti, kita vertus to prašomo solidarumo nerodome. Tik nu norėjau paklausti kada Europos komisija imsis priemonių prieš tas valstybės nares, kurios nesilaiko taisyklių labai reikia aiškaus atsakymo ir ne vieną kartą komisijos jau buvo klausta. Ir aš šį kartą noriu išgirsti aišku atsakymą iš komisijos, kas kių bus įmamasi priemonių prieš tas valstybės, kurios taisyklių nesilaiko. Ačiū, toliau dėja šešėlinis pranešėjas iš Aldė turėjo išeiti, taigi kalbės kita kolegė. Dėkoju, ačiū pirmininkė, norėjau padėkoti kitiems ko pranešėjams, dirbusiems kartu. Taip pat dėkoju ministrui pirmininkui Gonse, kuris paminėjo, kad mes turime paklusti ne instinktams, o pagrės, pamatiniams vertybėms. Iš ties, tokios kompleksinės problemos reikalauja kompleksinių sprendimų ir kol kas, kaip pastebėjote ir žiniasklaidoje, labai mažai daroma, kad būtų išspręsta tų žmonių atvykstančių į Europą problema Dužimo jūros regione. Tie žmonės bėga nuo persekėjimo ir mes turime pagal Ženevos konvenciją užtikrinti e, jų teisės. Taip pat yra ir kitokio, kitokio pobūdžio migrantų, kurie uh, į Europą atvyksta vedami ekonominių sumetimų. Ir manau, kad mes turėtumėme pripažinti, kad Europai reikia migrantų. Europos populiacija sensta, mažėja ir mums reikia žmonių, e, kurie prisidėtų prie Europos ekonomikos. Taigi, žinoma, mūsų prioritetu numeris vienas turėtų būti uh, tų mirčių išvengimas. Bandymas numesti problemą tik toms šalims, kurios tiesiogiai su tuo susiduria, nėra teisingas. Reikėtų laikytis solidarumo dvasios ir pasidalinti naštą. Įdomu tai, kad daugiausia um, migrantų priimančios šalis yra kartais net ne tos, kurios garsiausiai apie tai kalba. Taip pat ši problema neturėtų tapti populistų įrankių. Ir aš manau, kad mūsų frakcija yra tikrai pasiruošusi dirbti su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais ir jiems padėti. Dėkuoju dabar Barbara Spinelė. Ačiū pirmininkė. Dėkoju kitiems pranešėjams. Norėjau paminėti Europos politikos trūkumus šioje srityje. Tai, apie ką kalbėjo Kiengė, kad į šią problemą reikia žiūrėti kaip į neatidėliotiną, problemą ir nepamiršti pagrindinių žmogaus teisų yra svarbiausi dalykai. Komisaras Avriamopolis taip pat paminėjo Europolo dalyvavimą ir prioritetai, apie kuriuos kalbėjome, tai yra kova su nelegalia migracija, bei kova su tais, kurie negaliai perveža migrantus bei sienų kontrolė. Tokie yra prioritetai bei uh, būtinas bendradarbiavimas su tranzito valstybėmis. Šis aš nemanau, kad tai jau ir yra tas uh, holistinis visapusiškas požiūris. Kodėl mes turime uh, E, kovoti prieš tuos, kurie užsima nelegalių migrantų peržiūrėžimu, juk yra e, paklausa ir dėl to atsiranda tie nelegalūs pervežėjai, nes žmonės nori um, pabėgti. 6 tūkstančiai, kurie buvo išgelbėti per pastaruosius keletą mėnesių, juos išgelbėjo uh, italų pasieniečiai, o ne Europos Sąjungos um, e, programos nariai. Dėkoju. Judith, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Kažkaip kas, kad, kai kalbame apie prieglobstį ir migraciją, visada kalbame apie tuos, kurie prašo prieglapščio ir ieško saugus prieglapščio Europoje. Aš galvoju apie tuos pasiūlymus, kur buvo, kur buvo siūloma ieškoti vietos tiems migrantams trečiosiuose valstybėse narėse. Bet aš galvoju apie tos žmonės, kurie viduržėme jūros regione, kuriems trūksta vaistų, Ir mes negalime palikti gelbėjimo misijų vien ES valstybėms narėms. Kolegė minėjo, kad neužtenka vien paieškos ir gelbėjimo operacijų. Europos prieglopščio sistema yra klausimas, reikėtų peržiūrėti Dubliną ar ne. Kolega Aviamopoulos mane šiek tiek nuvylė, galbūt performuluosiu. Taip, aš džiaugiuosi ir vertinu, kad jūs atėjote išklausyti mūsų pasiūlymų, bet man labai įdomu, kokie yra Europos komisijos planai. Kai aš išklausiau jūsų ir jūsų kolegos Timermano, kai buvome susitikę kalbėti apie migraciją, aš girdžiu du pasiūlymus, du balsus. Jūs sakote, kad reikia peržiūrėti Dubliną reikia kalbėti apie solidarumą tarp valstybių narių, bet e, komisijos narys Timermanas visai kalbėjo ne taip. Nesakau, kad čia yra kažkokių politinių skirtumų, bet matome, kad e, čia esama tokių regioninių politinių skirtumų. Šiaurės šalių atstovas Timermanas e, sako, kad nereikia peržiūrėti Dublino konvencijos, o jūs turite visai kitokios patirties, jūs esate iš Graikijos ir jūs e, laikotės visai kitokio požiūrio. Taigi aš norėjau paklausti, kurio požiūrio laikosi komisija. Dėkoju. Dabar kolegas Kora iš FTD. Dėkoju. Pirmininkai, aš norėjau perskaityti laišką mano meilė, nemirk. Po keleto mė... kelis mėnesius keliavau iš Libijos ir sėkmingai pasiekiau krantą, dėkoju Dievui, kad man padėjo išlikti gyvam, aš viską darysiu, kad gaučiau darbą ir pasiekčiau Europą, jeigu tu gausi šį laišką, vadinasi, aš esu saugus Europoje, myliu tave. Šį laiškas, šis laiškas buvo rastas 25 metų vaikino kišenėje, kuris mirė ir buvo negyvas pristatytas į Siciliją. Taigi jūra tampa kraujo jūra. Ir aš sutinku su tuo, ką pasakė pranešėjos Mersola Kiengė ir šešėliniai pranešėjai. Techninio pobūdžio pastabas paliksiu vėlesniam laikui. Dabar tik norėjau užduoti klausimą komisijos nariui. Noriu paklausti dėl tvarkaraščio ir terminų. Sakote, kad būtina greitai spręsti problemą, nes ji yra tikrai tragiška. Mūsų požiūriu jau reikėjo kažką daryti vakar, nes mes matome, kad tie problema neišnyksta ir reikia imtis greitų veiksmų. Jūs esate pirmas komisijos narys, kuris dirba migracijos rytyje. Ir mes girdime, kad panašios pozicijos jau yra priimamos metai iš metų ir esminių pakeitimų nėra. Ir aš noriu paklausti jūsų, kaip komisijos narė atsakinga už migraciją. Kai tiek žmonių miršta viduržėme jūroje, pirmininkas Petrauga kalbėtoja, norėjau tik priminti, kad į klausimus tiesiogiai nebus atsakoma, galbūt komisijos narys atsakys jūsų klausimus kitą kartą, bet ne šį kartą, nes neturime tam laiko. Žinoma, klausimus užduoti galite, bet juos atsakyta nebus. Toliau Monika. Dvi minutės. Taip, labai trumpai. Pirmininkė komisijos nariai. E, sveikinu visus e, atvykusius kalbėtojus. Džiaugiuosi, kai mes kalbame apie visapusišką požiūrį į migracijos klausimus ir keletą pastabų turėčiau. Kai kalbame apie gyvybių išgelbėjimo strategiją, migracijos strategija tai yra pakankamai sudėtingas dalykas, nes reikia atkreipti dėmesį į, nes turime išsaugoti gyvybės ir nubausti tuos, kurie užsima nelegalia migrantų pervežimu. Taip pat bendravimas su Turkija turėtų būti pagerintas ir tai yra turbūt pagrindinė šalis e, tų nelegalių uh, pervežėjų tiekėją. Būtent iš ten yra daugiausia didelių laivų, kurie užsijima nelegaliu migrantų pervežimu. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti. Tai yra Libija. Mes nesikalbame su Libija kaip mes galėtumėme išspręsti problemą kylančią iš Libijos pakrantės pusės. Ir kitos trečiosios šalis, kolegė Mangerinė, kalbėjo apie tai, yra milijonai žmonių, kurie bėga iš Afrikos valstybių, Ir mes turime šią problemą spręsti kartu su Afrikos valstybėmis ir kartu galvoti, kaip mes galime suteikti uh, tinkamas gyvenimo sąlygas žmonėms tiek Afrikos šalise, tiek pas mus. Turime dirbti su visais partneriais. Dėkuoju. Tačiau beaucoup des éléments qui ont été Ačiū pirmininkė, pritariu daugumai e, tų dalykų, ką kolegos pasakė. Aš tik tai labai trumpai norėčiau iš kai kurios pasiūlymus aptarti. Norėčiau pasiūlyti, kad visi, kas dalyvauja diskusijose, pažiūrėtų į vietos valdžios institucijų vaidmenį mūsų darbe. Turėjau nekartą galimybę sutikti uh, E, su tais, kas užsijima e, šiais lausmais, pavyzdžiui, paminėsiu Eurocities, tai yra vietos valios institucijų asociacija, jiems aktualų šie klausimai ir praeitą, praeitais metais uh, tikrai labai intensyviai apie tai apkalbėjome ir vietos valdžios institucijos, galiu pasakyti, vaidina labai svarbu vaidmenį, kai eina kalba apie migracinius srautus ir visą tai, kas yra susijęs su migracija. Ir kadangi mes kalbame apie holistinį požiūrį, manau, kad tas elementas labai svarbus. Ir čia tikrai daug iššūkių galėtų spręsti būtent šios struktūros, tai išiškėjo iš mūsų diskusijų. Pavyzdžiui, dėl um, dėl prieimimo sąlygų tiems, kas prašo prieglopščio dėl tų visų socialinių iššūkių, integracijos iššūkių, kurie kyla dėl to, kad tie asmenys atvyksta į mūsų teritoriją. Ir manau, kad tokios struktūros kaip Eurocitys, pavyzdžiui, tikrai labai aktyviai galėtų dirbti, jie imasi iniciatyvos, jie siūlo sprendimus, pavyzdžiui, dėl perkelimo, relocation. Uh, Um, dėl prieigos prie darbo, dėl švietimo galimybių um, prieglopščio prašytojams. Tikrai uh, šios struktūros galėtų pasidalyti savo patirtimi, kadangi jos yra daug sukaupę. Uh, Ehm, galvojant taip pat ir apie kovą su stereotipais, e, tuo, kas visais tais neigiamais aspektais sėtiniais su migracija, su požiūriu visų, irgi manau, kad šios struktūros būtų labai svarbios. Ir manau, kad labai svarbu būtų atsižvelgti mūsų diskusijose būtent į šį lygmenį. Paskirko. Ačiū, Manau, kad labai svarbu diskutuoti apie migraciją ir svarbu turėti omenyje, kad sunku patenkinti visus poreikius, turint omenyje į Europą atvykstančių žmonių grupių įvairovę. Kalbėti apie humanitarinį aspektą, bet manau, kad tikrai būtų svarbu atskirti asmenų kategorijas, kurios nori atvykti į Europą ir tinkamai su jomis elgtis. Nuolat kalbame apie tai, kaip turėtume pasidalyti atsakomybę, bet visų pirma turime spręsti su nusikalstumumu susijusias problemas, su priekybė žmonėmis ir ypač vaikais susijusias problemas. Antra, turime spręsti problemas susijusias su tais asmenimis, kurie atvyksta į Europą neteisėtai. Trečia, turėtume vėlgi atskirti tuos, um, kas uh, iš tikrųjų pabėga į savo šalies, tai, nes baiminasi dėl savo gyvybės, kurie yra tikri pabėgėliai nuo tų, uh, kurie priklauso kitoms kategorijoms, e, nuo tų, kurie dėja neturi teisės e, atvykti į Europą ir neturės niekada tos teisės ir turi būti gražinami į savo šalį. Na ir galiausiai, pirmininką, norėčiau aiškiai pasakyti, kad e, tikrai visiškai nepakankamai įmamasi veiksmų ir aš jau ne vieną kartą apie tai kalbėjau. kai kuriuose valstybėse narėse vadovybė tiesiog nežino, ką daryti ir kartu turėtume pabrėžti, kad turime padėti visoms šalims, kurios yra ypač veikiamos su šių problemų. Europa viena pati irgi negali susitvarkyti su šia problema. Ačiū dabar, ponė Ferrara, ir dvi vardų, dvi minutės. Ačiū pirminkė. Labas rytas komisijos nary. Šiandien vėl kalbama apie darbą su kilmės valstybėmis ir tranzito valstybėmis. E, norėčiau čia kai ką patikslinti. Neseniai e, matėme jums e, pateiktą Italijos, Ispanijos, Prancūzijos ministrų pasiūlymą susijusi su trečiosiomis šalimis, ypač Tunisu ir Egiptu, kalbant apie migrantų prieimimą kalbame apie tą 14 darbinį dokumentą, vadinamai. E, čia e, svarbu kalbėti apie pagrindinių teisų paisimą, žmogaus teisų įgyvendinimą, dirbant su migrantais. apie priemonės, kuriomis siekiama atgrasyti migrantus nuo vykimo į Europą. Apie tai aiškiai kalbama jums pateiktame pasiūlyme. Čia šiandien kalbame vėlgi apie kovą su neteisėta migracija, neteisėta priekyba žmonėmis. Kolegis Pinelė jau kalbėjo apie tai, kad paradoksiškai prekiautojai žmonėmis faktiškai pasinaudoja te, teisės aktų spragomis. Šiandien girdėjome, kad komisijos narys kalbėjo apie ekonominius migrantus, mėlynasias korteles, apie asmenis turinčius ypatingų įgūdžių, kurie galėtų būti naudingi Europos Sąjungoje. Norėčiau paklausti, ar Kaip yra su prieglopšio prašytojais, su asmenimis, kurie neturi tų ypatingų įgūdžių? Ačiū, Marija, dabar. Dėkuoju, pirminkę. Labai trumpai pasisakysiu. Pirmiausia, mano nuomonė, jeigu norime spręsti migracijos problemas, turime dirbti kartu su trečiosiomis šalimis, organizuoti atvirą dialogą su jomis, bet e, dėja šiam klausimui vis dar per mažai dėmesio skiriama. E, kitas dalykas - priekybos žmonėmis e, išnaikinimas. Tai nėra vien tik baudžiamasis nusikaltimas, tai yra ir socialinis nusikaltimas, kuris kelia grėsmę mūsų Europos vertybėms. Taip pat kalbėti apie Libiją, tikrai turėtume spręsti situaciją Libijoje, esu iš Maltos ir man tai labai aktualu. Tai, kas vyksta Libijoje, mums atsiliepia tiesiogiai ir migrantai lipa į perkrautus laivelius ir faktiškai plaukia link savo mirties, žuties. Turėtume užtikrinti, kad Frontexas turėtų e, tinkamų priemonių ir man būtų įdomu sužinoti, ką komisija planuoja šiuo klausimu. Kalbėjome apie solidarumą su šalimis, e, kurias tiesiog įveikia šio, šios problemos. E, tai žinoma yra labai svarbu, bet faktiškai daroma labai nedaug ir e, norėčiau paklausti, ką komisija planuoja padaryti, kad būtų užtikrinamas tikras solidarumas ir galiausiai e, tinkama ilgalaikė infrastruktūra, jos reikia, jos trūksta Europos Sąjungoje. Tokiu būdu galėtume priimti daugiau pabėgėlių, daugiau gyvybių išgelbėti mm. Ir taip pat e, tikiuosi, kad bus atsižvelgta į valstybių narių prieimimo pajėgumus. Negalime ignoruoti šios e, situacijos. Ačiū. Dėkuoju. Kolegos, e, dėja, manęs paprašė išvykti į neįlinį pirmininkų suigos posėdį. Turiu išeiti. Ir ponia Holmaier maloniai sutiko pagal protokolą mane pakeisti pirmininko kėdėje. Ši diskusija be abejo labai svarbi ir norėčiau pabaigai padėkoti pranešėjams, bendrapranešėjams, nariams už aktyvų domėjimas šiais klausimais. Taip pat dėkoju mūsų svečiams, jums visiems už dalyvavimą šioje diskusijoje. Tai tikrai svarbus pasikeitimas nuomonėmis. Atsiprašau kolegos, kad man tenka išeiti ir ačiū kolegijai, kad sutiko man pavaduoti. Dabar žodis suteikiamas Anai Gomis. Prašom. Well, I think we agree that... Manau, kad sutarėme, kad e, migracijos keliami iššūkiai turi e, suteikti mums galimybių, neturi būti, nebūtinai turi būti krizė. Ir mums reikia tinkamiau pasidalyti naštą, atsakomybę, rasti bendrų finansų. Bet, e, žinoma, reikia veiksmingai kovoti prieš prekiautojų žmonėmis. Mes to nedarome pakankamu mastu. E, turime bendradarbiauti su Frontexu pasieniečiais, turime dirbti Europos mastu ir mes to nedarome, nes tai iš tiesų yra krizė. Krizė ne humanitarinė, o politinė, kuri liudyja e, mūsų nesėkmę. Matėme tokių pavyzdžių ir Irake, kur niekas nebuvo koordinuojama, ne, nekoordinuojama netgi humanitarinė pagalba. Jeigu nėra mokyklų, nėra tų mokyklų ir e, Libane pabėgėlių stovyklose ir niekas nekoordinuojama. Tai turi būti koordinuojama ilgainių, ilgalaikių požiūrių ir tai yra es koordinavimo politinė sėkmė. Libija dabar yra dar vienas su saugumu susijęs svarbus klausimas, kurį turime spręsti. Ir reikia pagalvoti ne apie tai, ką nuveikėme, bet į tai, ko nepadarėme. Tai dar vienas e, terorizmo centras, kuris yra arti mūsų namų. Turime laikytis ir politinio požiūrio, visapusiško požiūrio turime vadovautis ir politiniais prioritetais e, tam, kad gelbėtume gyvybės ne tik pabėgėlių, ne tik migrantų, bet ir mūsų gyventojų, kuriems kyla terorizmo grėsmė. Ačiū, prašysiu kolegų laikytis pusantros minutės kalbėjimo laiko, nes kitaip e, nespėsime laiku baigti diskusijos. Ačiū pirminkė. Kaip suprantu, komisijos nariai dabar ne pats geriausias laikas teikti klausimus ir aš tik trumpai pakomentuosiu. Galėčiau pateikti savo šalies Vengrijos pavyzdį. Ji yra naujas migracijos maršrutas per Balkanų valstybės link Europos Sąjungos. Ir iš, iš tiesų e, migrantų iš Afganistano, Sirijos, Irako, Somalio padėtis e, labai sudėtinga. Žinoma, jie negali gauti visos iš Šengeno valstybės. ES valstybės. Kita vertus, e, turime suprasti, kad daugelis vyriausybių Balkanuose, taip pat Vengrijos vyriausybė nevykdo tinkamai ES migracijos politikos vykdo gana griežtą migracijos politiką, todėl turėtume e, gana rimtai padiskutuoti apie tai, kaip e, galima išnaikinti neteisėtą migraciją ES. Ačiū. E, dėkuoju, ačiū, kad taip trumpai pasisakėt. Pane Činičiai. Ačiū. Norėčiau grįžti prie skaičių, nes skaičiai mums būtent parodo, kokia yra padėtis. Šimtas tūkstančių, tai yra neseniai e, į Siciliją atvyko 5000 migrantų, 9 žuvo e, į, e, ir per kai kas kelias dienas atvyko dar migrantų į Palermą. Taigi tai jau daugiau nei krizė, turime jas spręsti e, visos ES e, jėgomis. Vyksta susitikimai su NVO atstovais, e, kitomis organizacijomis, Katanijos pasieniečių tarnyba. E, su tais, kas koordinuoja Tritono misijos e, veiksmus. Ir e, iš tiesų svarbu spręsti praktinės problemas, su kuriomis susidurėma kasdien šiame regione. Labai svarbu kad ES laikytųsi vien, visapusiško požiūrio, patvirtintų visapusišką e, programą. Norėčiau pritarti tam, ką sakė Silvi, e, dėl e, praktinio darbo vietose, dėl to, ką iš tiesų turėtume praktiškai nuveikti. Kaip sakė komisijos e, narys,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 tas nerimas dar didesnis, nes nepakanka mums išteklių tiem žmonėms tinkamai priimti. Ir mm, tie žmonės Italijoje jau daugiau kaip metai, o kokia jų ateitis? Išteklių tikrai nėra, jiems kažką realiai padėti, pagelbėti. Iš pradžių taip yra ta programa nuo, nuo to momento, kai paimami jų piršto atspaudai pusantrų metų, bet paskui ką toliau daryti, tie žmonės e, turi išeiti iš tų centrų, tada iš nuo prašyti prieglopščio kažką reikia. Reikia bendros europinės politikos, reikia, kad visos valstybės narės prisidėtų prie migracijos politiko, politikos įgyvenimo. Po, koks Frontexo darbas, pažiūrėkite, ar, ar, ar jie turi užtikrinti pakrančio apsaugos e, veiklą, ar funkcijos kitokios. Aš e, noriu du tik klausimus iškelti, kadangi laikas spaudžia. Mm, komisarui klausimas, kaip jūsų manimo turi būti teisingai paskirsti finansai, ta finansinė našta tarp valstybių narių, ar visi turi vienodai mokėti. Na ir dar ponui Gonzi klaus, klausimas dėl Maltos. Lankiausi nesinai ten ir manęs klausė, ką galite padaryti. Pavyzdžiui, įvertinu situaciją Libijoje ar Tunise taip pat. Ką mes galime atsakyti? Aš, aš noriu jum pateikti tokį klausimą. Yeah. Ja, dank u wel. Pane Maja, ačiū. Dėkuoju. Tūkstančiai neteisėtų migrantų atvyksta prie ES krantų ir turime imtis tinkamų priemonių, kad jiems e, padėtume. Komisijos narys kalbėjo apie tai, kad e, artėja migracijos sezonas. Ką galime nuveikti migracijos srityje? Ką reiškia tas visapusiškas požiūris į migraciją? Ar jis padės mums įspręsti problemą, ar tik ją pablogins? Italijoje 89 procentai finansavimo naudojama gelbėjimo operacijoms jūroje. Ir nebedaug lieka teisėtiems migrantams prašantiems prieglopšio. Malta, kaip žinia, gana ribotai e, aiškina, ką reiškia nepaprastoji padėtis. Ir reikėtų taip pat e, atsižvelgti į tokius valstybių skirtumus. Komisijos narys e, negalės atsakyti į klausimus, nes strategija bus pristatyta tik gegužės mėnesį, kai faktiškai galite įsakyti tik savo nuomonės. Prašau. Ačiū, pirminkė. Migracijos klausimas rodo, kad Europa neturi kolektyvinės tapatybės, trūksta solidarumo tarp ES valstybių narių prieglopšio prašytojai, e, migrantai vyksta, siekia vykti į e, šiaurės ES valstybės. Ir E, neieško paprastai kažkokių darbo vietų ar prieglopšio pietinėse ES valstybėse. Bet yra vadinamasis Dublino 2 reglamentas ir pagal jį tie asmenys turėtų likti toje valstybėje narėje, į kurią pirmą atvyksta. Dėl to visa ta migracijos našta primetama toms valstybėms narėms, į kurias atvyksta tie migrantai, o tai nepakankamai stiprios valstybės narės. Pavyzdžiui, Graikija e, patiria labai didelių finansinių problemų ir negali remti e, daugybės žmonių, kurie kerta jos e, sienas. Ir be to dar Graikija kaltinama pagrindinių teisų pažeidimu pagal ES žmogaus teisų teismo sprendimus. Svarbu, kad e, reikia ne iš dalies e, keisti, bet apskritai e, iš esmės keisti Dublino 2 reglamento principus, kad visa našta būtų padalyjama visoms valstybėms narėms proporcingai pagal jų gyventojų skaičių ir BVP dalį. Ačiū. Pane Pyrė, ačiū pirminkę. Kitaip suformuluosiu savo klausimus, kad jie būtų ne klausimai, o tiesiog komentarai. Kai e, girdėjau, kai klausiausi komisijos nario, kalbant apie migraciją, apie solidarumą, visų pirma pagalvojau apie e, prekiautojus žmonėmis, kovą su jais, bet jis nekalbėjo apie uh, paieškos ir gelbėjimo operacijas, kurias taip pat turi vykdyti ES. Tai e, tikiuosi, kad kalbant apie solidarumą, į šią savoką patenka taip pat ir gelbėjimo ir paieškų operacijos. E, taip pat e, Kalbant apie prieglopšio prašytojus, tikiuosi, kad komisija sukurs naują mechanizmą, nes tokių žmonių yra labai daug. Norime, kad e, pažeidžiamiausi pabėgėliai e, turėtų galimybę išvykti iš pabėgėlių stovyklų ir atvykti Europos Sąjungą, kad mes turėtume galimybę juos e, priimti. Svarbu sukurti mechanizmą, pagal kurį valstybės narės privalėtų pasidalyti šią naštą. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad turėtume pagalvoti ir apie solidarumą mūsų visuomenėje. Manau, kad tai yra pagrindinis skirtumas tarp uh, tų nelegalių migrantų, kaip mes juos vadiname, e, kurie yra pabėgėliai ir tų vadinamųjų ekonominių migrantų. Manau, kad reikia patikimos ir, ir patikimos gražinimo politikos, kad būtų gražinami asmenys, kurie nėra pabėgėliai. E, svarbu, kad jie būtų siunčiami atgal į savo saugės valstybės saugiai. Ačiū. Dėkuoju. Toliau panas Fogt. Ačiū, pirminkė. Padėtis yra daug maž tokia. Nuolat kalbame apie ribotus pajėgumus ir komisija sako, kad reikia visapusiško paužiūrio, veiksmingų, stabilių priemonių, kad galėtume veiksmingai spręsti migracijos problemas. Vienas iš svarbiausių ramščių buvo gražinimo politika. Vokietijoje buvo atmesta 600 tūkstančių prieglopšio prašymų, nežinau kokia yra bendra ES statistika. Tas skaičius rodo, kad jeigu vykdytume šios e, gražinimo reikalavimus, e, reikėtų siūsti atgal apie milijoną asmenų. Ir visų pirma, kokį sprendimą be priimtume, turime visų pirma pagalvoti apie žmonės. Žmogaus e, namai yra ta šalis, kurioje jis yra gimęs. Ir Svarbu, kad e, žmonės e, turėtų ateitį ten, kur jie yra gimę, kad e, jie galėtų ten normaliai gyventi, susirasti darbą ir nežinau, kas tas visapusiškas paužiūris. Es wurden viele Aspekte erwähnt, aber ich glaube, wir sollten uns auch überlegen, dass wir ja eigentlich. Man atrodo, dauguma aspektų aptarti, bet reikia Nepamiršti ir to, kad turime kalbėti apie trūkumus um, iš Europinės politikos pusės, mm, nes Europa daug ko nepadarė ir, ir mūsų priekybos politika turi trūkumų ir, ir migraciniais srautai sukuria uh, aiškę naštą ir Akivaizdu, kad išteklių nepakanka, norint stabilizuoti situaciją įvairiose regi valstybėse, regionuose. Buvau ir mm, Irakė, ir Libanė, ir savo akimis mačiau situaciją ten. Jeigu 4 milijonai libaniečių mm, priima uh, apie 1,2 milijono pabėgėlių, kaip jie yra, kiek jie yra pasirengę priimti tiek žmonių. 23 milijonai numatyti mm, Libanui, 60 milijonų visam Irakui. Man atrodo, tai yra labai maži ištekliai, tai yra didžiulė problema. Turime peržiūrėti visų pirma savo politiką. Repost. Tack så mycket, fru ordförande. Eh, jag har förstått att Europol och kommissionen har inlett ett arbete för att bekämpa... Europolas ir komisija pradėjo darbą, kovojant su taip vadinama nelegalia imigracija. Būtų galima kovoti su priekyba žmonėmis. Manau, kad tikrai reikia kovoti su priekyba žmonėmis, su nusikalstama veikla, bet drausti žmonėms patekti į ES, kai jie bėga nuo e, karo, nuo pavojų gyvybė, tai jau kitas dalykas. Reikia kovoti jeigu pradedama kovoti su tais, kurie ieško prieglopščio, tai jau yra tikrai labai neigiami pasikeitimai. Reikia galvoti apie demokratiją, žmogaus teises ir pas mus ir už mūsų ribų. Geriausias būdas kažką padaryti šioje srityje, tai visų pirma sutelkti dėmesį į teisėtus atvykimo ES kelius, per bendrabiavimą su trečiosiamis valstybėmis, kad būtų galima matyti visą tą grandinę, visus procesus, kas yra susijęs su migracija reikia nepamiršti, kad reikia ginti žmogaus teises ir tame tarpe teisėjai prieglopsti. Kaip mes galime kalbėti apie nelegalius imigrantus, kai tai yra asmenys, kurie ieško prieglopščio, siekia prieglopščio, tai yra tikrai visiškai netinkamos formuluotės. Reikia galvoti kokios perspektyvos e, yra suteikiamos yra kūriamos, ar, ar, ar tie žmonės yra problema, ar tai yra, ar, ar reikia gal, ar, e, reikia visiškai kitaip pažiūrėti šios ryties politiką, reikia tai spręsti visos Europos lygmenių, tai yra ne vien tik tai Italijos ar Maltos reikalas. Uh, Pavyzdžiui, Bulgarijoje atvyksta pabėgėliai iš Sirijos, tačiau bijo net iškelti koją už jų prieimimo centro ribų, kadangi rasizmas yra taip įsišaknyjęs valstybėje, tai reikia nepamiršti ir tokių aspektų. Tack så mycket. Uh, I would like to echo some of the things that has been said by colleagues. Ačiū, aš nekartosiu tą, ko kolegos jau pasakė, tiesiog kas eh, labiausiai man rūpi, ką kolega Poster pasakė, Tai yra būtent galvojant apie gražinimo politiką, kovą su priekyba žmonėmis, vis trečiasias valstybės sienų apsaugą. Mums reikia holistinio požiūrį, mums reikia visiškai pakeisti um, visą mąstymo paradigmą. Reikia kelti klausimą, ką ES gali padaryti, kad prisimtume mums tenkančią atsakomybės dalį tokioje situacijoje, kuomet visiškai šalia mūsų sienų vyksta karas ir ne tūkstančiai, o milijonai žmonių bėga ir ieško prieglopščio apsaugos. Jeigu netinkamai formuluosime klausimus, gausime visiškai netinkamus atsakymus, kas mano manimu dabar ir vyksta. Mes turime užduoti klausimą savo, kaip gelbėti gyvybės vidužėmio jūroje. Man atrodo, tai yra pirmas prioritetas. Toliau kaip įtvirtinti pabėgėlių ir migrantų žmogaus teises. Tie žmonės bando e, patekti Europos Sąjungą ir paskui, kai jau yra Europos Sąjunga, kaip kolegos sakė, reikia užtikrinti jų žmogaus teises per visą tą procesą. Ir taip pat negalime sakyti, kad visų pirma mes turime spręsti priekybo žmonėmis problemą. Ne, visų pirma mes turime gelbėti žmonių gyvybės. Tikrai negalima viską suversti ant Frontexo ar e, gydytojai be sienų pečių. Iš tikrųjų, Frontexas nėra sienos kontrolės institucija turi būti visiškai kitokie ir valstybių narių indėliai, planai. Taip pat reikia kad mūsų atsakomybė už pabėgėlius ir migrantus nebūtų perkelta kažkur kitur, numesta kitiem. Tikrai nepriimtina, kai trečioms valstybėms visą tai suverčiama. Reikia. Pirmininkė prašo baigti. Taip, aišku, reikia galvoti apie solidarumą ir migrantų žmogaus teisės. Už supratimą, bet tikrai labai spaudžia laikas. Ir pabaigai prašom, kolega. Komisar, kad tu eurodeputatas. Ačiū pirmininkė komisarė. Kaip Bulgarijos e, parlamentaras turiu pasakyti, kad pabėgėlių klausimas yra nepaprastai svarbus, aktualus mano šaliai Bulgarijai, nes mes turime išornę sieną, mūsų kaiminė Turkija ir patirėme didžiulį spaudimą po Sirijos, Irako krizės yra didžiulė mums sukurta našta, atsiradusi našta. Yra tūkstančiai pabėgėlių. Taip, mes svetingi žmonės, mes svetingai priimame atvykstančius ir stengiamės pabė, padėti pabėgėliams kiek įmanoma tokiu sunkiu laiku. Tačiau reikia pasakyti, kad mes nesugebame susitvarkyti su tokiais didžiuliais migrantų srautais, su tokiais atvykstančiais skaičiais ir mes prašome prašome solidarumo ir pagalbos, nes mes esame prie išornės ES sienos, o geriausias būdas parodyti solidarumą būtų uh, Mm, privalomos perskirstimo, pabėgėlių perskirstimo po ES sistemos įvedimas, pasiremiant tokiais rodikliais kaip BVP ir taip toliau. Noriu paklausti jūsų, ar naujoji migracijos darbo atvarkė taip pat apims ir pasiūlymą, pavyzdžiui, sukurti štai tokią pabėgėlių perskirstimo sistemą ar kvotų sistemą, nes, aišku, įvertinus ir Frontex padėtį, juodoji jūra tampa vis svarbesnių pabėgėlių neligalių nelegalių imigrantų atvykimo keliu. Taigi, kokiu priemoniu jūs ketinate imtis, kad su šias tendencijas sustabdytumėte? Ačiū dabar, komisarė, jums tenka užduotis apibendrinti svarbiausius šių diskusijų aspektus, kaip galima trumpiau, aišku. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω απευθυνόμενος στους Pirmiausia, reaguodamas į kolegų pasisakymus, norėjau pasakyti, kad jei būtų įmanoma pateikti keletą pateikti atsakymus į jūsų klausimus, jų tie atsakymai turbūt būtų pateikti. Ir aš galiu pasakyti, kad mano pasiūlymai jums ir komisijai remiasi realia padėtimi. Reikia žiūrėti į tai, kas mus vienyje. Kitaip sakant, pagrindinių principų pagarba. Diskutuojame e, ne todėl, kad dabar metas, tinkamiausias metas, problema egzistavo jau seniau. Bet dabar e, šis dalykas yra labai aktualus ir komisija jau ties juo dirba ne vienerius metus Libė komitete Strasbūrė. Sakiau, kad mes rengiame naują darbo atvarkę, naują Europos migracijos darbo atvarkę. Koks yra skirtumas palyginus su politinėmis priemonėmis, kurias turėjome anksčiau? Kaip jau ir jūs minėjote, mes siekiame visapusiškesnio požiūrio į iškilusią problemą ir dramatinius tragiškus įvykius. Taigi, galiu pasakyti, kad mūsų šiandienos diskusijos yra mūsų ankstesnio bendradarbiavimo pasiekmė, kurią vainikuos naujos darbo paskelbimas gegužės pabaigoje. E, darbo tvarkę apsvarstys taryba ir tuomet e, ją turės patvirtinti visos valstybės narės, nes valstybės narės bus atsakingos už darbo tvarkės įgyvendinimą. Darbo tvarkėje kalbama apie atsakomybę, solidarumą, e, žmogiškasias vertybės, bet ir realią situaciją realią situaciją, kuri yra Europoje. Europa sensta ir turime atsižvelgti į tuos, kurie gali prisidėti prie ES augimo. Neatsakysiu jūsų klausimus, daug jūsų klausimų sulaukiau, bet norėjau jums padėkoti, nes tikrai e, paminėjote keletą dalykų į kuriuos tikrai e, verta atsižvelgti. Ir dabar komisijoje laukiame ir apsvarstome galutinius pasiūlymus ir Europos komisijoje mes laikomės tam tikrų prioritetų, bendrų prioritetų. Taip, mes esame iš skirtingų valstybių ir kiekviena valstybė turi e, unikalią patirtį ir požiūrį migracijos klausimus. Bet mūsų darbo esmė yra ištirti padėtį ir kalbėti apie Europos politikos formavimą. Ir tai, kaip aš jau minėjau, bus padaryta gegužės pabaigoje. Strasbūre turėsiu progą atsakyti jums į visus šiandien užduotus klausimus. Ir aš išsamei dar kartelį išklausysiu jūsų užduotų klausimų ir parengsiu atsakymus. Žinoma, kartu su taryba e, vaidiname svarbų vaidmenį Kuo skiriasi ši padėtis nuo praeities? Turbūt tuo, kad komisija nusprendė imtis lyderio vaidmens, sprendžiant šią problemą. Atėjus laikui, jūs įvertinsite e, savo politinėme pasiūlyme mūsų darbą ir tuomet galime pasakyti dabar, kad Per pastaruosius metus migracija iškėlė daug problemų ir Europa turi imtis priemonių, kad būtų tie dideli atotrukiai sukurti, įveikti. Bet žinoma, turime nepamiršti, kad reikia laikytis pagrindinių pamatinių vertybių ir žmogaus teisų principų. Taigi, aš atstovauju Europai Aš e, važiuoju į trečiasias šalis ir su užsienio reikalų ministrais, e, įgalio vyriausiai įgaliotinė Moherini, su visais bendradarbiaujame ir kalbamės su visomis šalimis, kurios yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su migracija. Kalbame, e, kalbame su šalimis, į kurias vyksta migrantai ir iš kurių vyksta migrantai. Ir tas mūsų bendradarbiavimas ir toliau tęsis ir aš tikiuosi, kad mums pavyks problemą išspręsti, išspręsti kylančius humanitarinės sunkumus ir taip pat um, pažaboti tą kriminalinį nusikalstamumą, kuris yra uh, labai gerai organizuotas. Kalbu apie tuos e, žmonių e, priekeivius kontrabandininkus. Aš jaučiuosi jūsų kolega, jaučiuosi jūsų komiteto nariu, jūs esate mano komitetas parlamente, dėkoju už jūsų pastabas, pagalbą ir tikrai nedvėjodami galite man siūsti e, visus savo pastebėjimus. Ačiū. Dėkoju komisijos nariui. E, taip padėkoju visiems, kurie dalyvavo šiandienos posėdėje. Nesuteikiau Jums žodžio, daktarė Gonsi, bet norėjau Jums, padėk... norėjau jums padėkoti. Dar gal trumpai uh, pasisakysite, prašom. Dėkoju, norėjau padėkoti visiems komiteto nariams ir komisarui už apibendrinimą. Iš ties tikiuosi, kad bus problemos atsižvelgta, kad jos bus išspręstos ir mums reikia iš ties dirbti, nes šie klausimai yra aktualūs visiems ES piliečiams. Dėkuoju. Galbūt ir pirmininkaujančios šalies e, atstovė norėtų ką nors pridurti. Iš ties labai daug ką pasižymėjome, labai daug kas buvo paminėta. Norėjau paminėti keletą dalykų. Daugelis jūsų kalbėjote apie tai, kad reikia legalių kelių, legalių e, koridorių patekti į Europos Sąjungą. Manau, kad reikėtų labai atsargiai apie tai kalbėti, nes tam mes turime labai elgtis atsargiai, kad nesukurtumėme nepagristų lūkesčių trečiose valstybėse. Reikėtų pasistengti išvengti piknaudžiavimo jau egzistuojančiomis schemomis. Taip pat daugelis jūsų minėjote Frontex misiją. Ir kaip jūs žinote, Europos Sąjunga e, Vidužėmio jūros regione vykdo Triton misiją. E, Pagrindinės tikslas yra Europos Sąjungos sienų stebėsena bet skiriami ištekliai gali būti naudojami ir kitiems tikslams iškilus e, tam tikrai padėčiai, ypatingai situacijai ir tai ir yra daroma. E, Triton e, misija buvo pratesta ir Dar daugelis jūsų klausėte, kasgi yra tas tikrasis visapusiškas požiūris. Sunku diskutuoti apie tai, kasgi yra tas visapusiškas požiūris, nepaminint tinkamų informacinių kompanijų, kurios skatintų toleranciją ir, ir tinkamą uh, tinkamą integracijos politiką. Ir galiausiai, žinoma, nereikėtų nuvertinti trečiųjų valstybių, kurios, kurioms kyla tikrai nemažiau iššūkių. Ir galima būtų ieškoti išeičių ir trumpuoju laikotarpiu, o ilguoju laikotarpiu reikėtų kalbėti apie atitinkamas politinės priemonės trečiosioms šalims. E, tokiu būdu galėtumėme išspręsti padėtį, kur tai yra dabar. Ir baigdama, apibendrindama, norėjau pasakyti, kad reikia dėmesį skirti keturiems pagrindiniams aspektams. Taigi, pirmiausia, bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis, su antra, ES sti, pajėgų stiprinimui pasienyje ir žinoma geresniam teisės aktų įgyvendinimui. Ir aš galiu Jūs patikinti, kad Latvija, pirmininkaujanti tarybai šiuo metu, šiuos klausimus savo darbo tvarkėje rašo žymi aukštai ir mes dirbsime, kad įveiktumėme šiuo tragišką padėtį iš šios kylančius iššūkius, žinome, dirbdami kartu su Europos parlamentu. Dėkoju, sako pirmininkė. Taip pat pirmininkė dėkoja vertėjams, vertėjai dėkoja jų klausiusiems. Dėkoju visiems dalyvausiems posėdėje skanių pietų.